Mes chers collègues, mesdames, messieurs, notre séance est ouverte. Kolegos, mūsų posėdis prasideda. Jis neturėtų būti ilgas. Ketvirtadienio popietis posėdis buvo numatytas gerokai anksčiau, kuomet e, mūsų e, pagrindinės posėdžių salės lubos dar buvo tvirtos ir buvo vakar ir šiandien turėjo vykti Bruselio parlamentinė plenarinė sesija. Ir ketvirtadieniais po pietų, po plenarinės sesijos e, budžeto ko, ko, ko, komitetas posėdžiauja, tačiau plenarinės sesijos e, nebėra, o mūsų posėdis išliko. E, Šiandien pas mus atis Werneris Hojas, Hoja, Europos investicijų banko vadovas. Ateis su mumis pasikeisti nuomonėmis svarbiais klausimais dėl banko vaidmens. Jis e, man šiandien ryte paskambino ir informavo, kad jis susirgo gripu. Jis yra praėjusią savaitę grybas priekausė prie lovos ir pirmininką Šulcę. Gera žinia yra tai, kad pirmininkas Šulcas pasveiko ir šiandien susituko. Bet dabar virusas pasigavo Europos investicijų banko pirmininką. Taigi mūsų darbo tarka šiek tiek dėl to koreguojasi. Ir kaip matote, e, aštuntas darbo tarkės punktas išbraukiamas, o septintas išlieka. Ir pagal septintąjį darbo tarkės punktą išklausysime komisijos e, daromo pristatymo dėl rizikos pasidalymo E, priemonės ir naujų pro, e, projektų obligacijos at, obligacijų atveju ir dėl numatomos naujos procedūros. Taigi mūsų posėdis turėtų e, baigtis 16.30. Jeigu niekas neturi jokių pastabų, posėdžio darbo tvarkė tvirtinama. Pirmininko pranešimai. Turėčiau Jums pranešti, kad mūsų kolega Aleksandras Alvaro pateko į labai e, sudėtingą automobilio avariją. Jis yra ligoninėje. Jau keletą dienų jis yra komoje. E, pastaruoju metu negavau jokių žinių apie jo būklę. Tik žinome, kad jo būklė sveikatos yra tikrai labai sunki. Ir perduosiu jo šeimos nariams mūsų užuojautą ir taip pat e, mūsų maldas, kad jis kuo greičiau prisijungtų prie mūsų ir atsigavęs. Visi kiti pranešimai yra mūsų komiteto biuletenyje. Vienas dalykas, kuris nusipelno mūsų dėmesio korigendumas dėl kitų metų biudžeto gairių dėl rezoliucijos šiuo klausimu. Mums reikia kai ką pakoreguoti. Šis koregavimo pasiūlymas buvo patiktas po, po to, kai e, pirmininkui Šulciui dvi frakcijos, tai yra EPP ir socialdemokratai, nusintė laišką dėl to, kad e, toje rezoliucijoje yra klaida, kurį įsivėlė balsuojant dėl jos parlamente. Taip, turi, turiu jums teikti biudžeto komiteto sprendimo pasiūlymą. Jeigu niekas neprieštaraus, laikysime, kad tam korrigendumui pritarėme. Janas, bet Janas Milteris prašo žodžio. Ačiū pirmininkė. Deja, liberalų demokratų frakcija prieštarauja nes tai susijęs su liberalų demokratų frakcijos pakeitimu. Iš karto po balsavimo niekas tam nepaprieštaravo ir posėdžio pirmininkas e, pareiškė, kad pakeitimai buvo pritarta. Ir man atrodo, kad mes turime pasiskaityti taisyklės, nes balsavimo rezultatų nebegalima pakeisti po to, kai jie yra patvirtinti. Ir kitos frakcijos, kurios balsavo balsavimo sąrašuose, turėjo minusą prie to punkto. Taigi atsižvelgėme į Jano Müllerio ir jo frakcijos vardu teikiamą pastabą. Teikiu korrigendumą balsavimui. Uh, you, you want to speak? Jūs taip pat prašote žodžio? Ganz kurz sagen. Norėjau trumpai pasakyti, kad e, Edith Herzog nebūtinai norėjo pakeisti balsavimo rezultatų, tačiau atsižvelgiant į ypatingas aplinkybės, parlamento vicepirmininkė negalėjo atkreipti dėmesį į raginimą balsavimo metu pasitikrinti elektroniniu būdu. Todėl noriu pasakyti, kad iš tiesų e, nei Edith Hersok, nei aš nenorėjome uh, tikslingai pateikti, e, pakeisti balsavimo rezultatų, tačiau taip jau įvyko, kad netyčia posėdžiui pirmininkavusi parlamentarisų pirmininkė paskelbė ne tokį balsavimo rezultatą, koks buvo iš tikrųjų. Tačiau tai ne, nieko nekeičia, sako pirmininkas. Teikiu balsuoti, kur gendama. Kas už? Kas prieš? 5. Kas susilaiko? GUE frakcija susilaiko. Puiku. Taigi patvirtiname korrigendumą. Turint omenyje, kad e, jo patvirtinimas nekeičia balsavimo rezultatų. Dabar perkime iš karto prie šeštojo balsavimo punkto, e, darbotvarkės klausimo, kadangi mūsų pranešėjas, panas Torvalsas, šiek tiek skuba ir jis pristatys dabar papildomą įtir projektą mokslinio tyrimo programą. Prašau. Ačiū pirmininkė, aš nekartosiu to, ką jau pastarąjį kartą kalbėjau, nes nemėgstu kartotis. Svarbiausius dalykus tik dar kartą pabrėšiu dauguma mūsų yra susirūpinę dėl to, kad e, didėjantis įterbiudžeto asignavimui ilgalaikė perspektyva pašiausiai suvalgys kitų svarbių projektų finansavimą, todėl mes mąstėme, kaip reikėtų šį klausimą spręsti. Yra dvi galimybės. Pirmiausiai e, galėtume apriboti ITER projekto finansavimą, skirdami jam atskirą eilutę daugiametėje finansinėje programoje. Kita galimybė - panaikinti finansavimo apribojimus Tokiu būdu iškirstume kelią tam, kad ITER projekto finansavimas suvalgytų kitų projektų lėšas. Šios dvi galimybės yra labai skirtingos, jeigu paliksime ITER projektą A1 išlaidų kategorijoje, numatant tam tikras finansavimo lubas, tai puikiai žinome, kad šio projekto finansavimas vis tiek brangs ir tokiu būdu jis bus finansuojamas kitų projektų sąskaita. Nenukentės visas kitos bendro biudžeto dalis. Priklausomai nuo to, kokie lankstumo mechanizmai bus pasirinkti daugiametėje finansinėje programoje, tai galime apsistoti ties šią galimybę ar ne. Jeigu mes nenustatysime viršutinės finansavimo ribos, gali kilti kitų problemų. Nes nežinome, kokiu veiksmų tolesnių imsis e, projekte dalyvaujančių šalių vyriausybės, nes yra galimybė, kad jos sustabdys savo įmokas šis klausimas yra kartu įdomus ir sudėtingas ir e, svarbu priimti dabar mums sprendimą, atsižvelgiant į visas aplinkybės, esu pasirengęs išklausyti visų pasiūlymų. Ir tai norėčiau išgirsti komiteto narių nuomonę prieš pateikdamas raštu savo pasiūlymus, kaip spręsti šį klausimą. Ačiū. Ačiū pranešėjui. Jūta Hauk paprašė kavos ir kartu žodžio. Kavą jau gavo, dabar gauna žodį. Labai ačiū. pastarį biudžeto komiteto posėdį šį klausimą jau svarstėme ir visi sutarėme dėl to, kad reikia skirti šiek tiek laiko apmąstymams ir kol kas dar nenorime, sutarėme, kad kol kas dar nenorime apsispręsti, nors pritarėme Nilso Torvalco raštų pateiktiems pasiūlymams ir mintims išsameu viską apsvaršiusi, aš siūlau komiteto nariams pritarti komisijos pasiūlymui ir išbraukti įter projektą iš daugiametės finansinės programos iš A1 išlaidų kategorijos ir patalpinti į kitą kategoriją. Per pastarį dešimtmetį visuomet patekdami tokią padėtį, kurioje jei įter projektas būdavo finansuojamas pagal A1 išlaidų kategoriją, tai kiekvienais metais reikėdavo skirti papildomą finansavimą ir kiekvienais metais ieškodavome, iš kur paimti pinigų, iš ko atimti pinigų. Aišku, didžioji dalis lėšų yra mokslinio tyrimų pagrindų programoje. Kaip Nilsas minėjo, mes įter projektą finansuodavome mokslo tyrimų pagrindų programos sąskaita, todėl siekdami pakeisti padėtį turėtume iškelti ITER projektą iš A1 išlaidų kategorijos, nes jau dabar žinome, kad jei nepavyks mums e, susidarėti su taryba dėl tam tikrų dalykų ir susidarėti taip, kad e, ilgalaikiai perspektyvoje tarp projektų būtų numatytas pakankamas finansavimas. Tai net ir tie pasiūlymai, kuriuos pateikė vadovų taryba į tarp projektų, būtų nepakankami finansavimo pasiūlymai. Ne todėl, kad ITER reikia skirti daugiau finansavimo, bet todėl, kad buvo pasirašytos tarptautinės sutartys ir todėl kad iki 2020 metų įtir numatytos lėšos bus nepakankamos. Taigi, jeigu nenorime padaryti dar didesnės žalos A pirmai išlaidų kategorijai ir dar labiau nenorime nutolti nuo mūsų siekio skatinti konkurencingumą, inovacijas ir darbo vietų kūrimą, turime iškelti įter projektą iš A1 išlaidų kategorijos. Ačiū Jūta. Ar būtų kitų pastebėjimų, galbūt pranešėjas dėl daugiametės nacijos programos, Salvadoras. Yes, yes, on behalf, on um, behalf of um, our shadow rapporteur. Karvalio yra šešėlinis pranešėjas, tačiau jisai negali atvykti į posėdį. Jis atsiuntė savo pasisakymą kaip šešėlinis pranešėjas dėl ITER projekto. Šiandien pranešėjas mano, kad tai stambiausias bendradarbiavimo projektas, įtraukiant mokslinio tyrimų centrus, universitetus. Tai yra labai svarbu, kalbant ir apie darbo vietų kūrimą, ir apie mokslinius tyrimus. Antra jo mintis, jos mintis yra ta, kad tarybos išvados atitinka tas sumas, kurias siūlo komisija. 2 milijardai 770 milijonų ITER projektui nuo 2014 iki 2020 metų. Trečia jos mintis yra štai kokia. Jis supranta, kad pranešėjas savo nuomonėje atspindi daugiametės finansinės programos tarpinės ataskaitos dvasę e, dėl šio projekto finansavimo ir taip pat bando apginti ir kitas ES programas mokslinio tyrimų srityje. Gal, numatant galimybę perskaityti lėšas ITER programos naudai. Tačiau, aišku, viskas priklauso nuo būsimų dėrybų dėl daugiametės finansinės programos. Ketvirtas dalykas, noriu atkreipti jūsų dėmesį į ankstesnės įvairias projektas, pro, įvairiusius projektus, kurie buvo susijęs su programos valdymu. Labai svarbu užtikrinti tinkamą finansų valdymą tam, kad nebūtų būtų išvengta nereikalingų kaštų ateityje. Taip pat jie mano, kad Europos parlamentas turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį, prižiūrint ir kontroliuojant tai, kaip įgyvendinama yra ši programa. Taigi yra tokia šešėlinės pranešėjos nuomonė. Ačiū Salvadorai Alda. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai e, pakalbėsiu šiuo klausimu visiškai pritarčiau tam, kad ITER programa nebūtų įtraukama į prastinės daugiametės finansinės programos kategorijas. Tai būtų, tai būtų kaip ir papildoma priemonė, dėl ko buvo susitarta 7-8 dienos tarybos posėdyje. Dabar tik tai kilo pavojus, kad tokia programa kaip ITER galėtų uh, faktiškai absorbuoti pirmos A kategorijos lėšas daugiametėje finansinėje programoje. Taigi, jeigu mes norime, kad ES biudžetas leistų kurti darbo vietas, remti mokslą, tyrimus ir panašiai, tuo met kur kas geriau būtų ITER programą laikyti už daugiametės finansinės programos rėmų. Ačiū. Ačiū. Ar būtų Helkmarkas, atsiprašau, Joranas. Aš norėčiau pratesti Jūtos mintį, nes man atrodo, tai yra labai svarbi mintis, nes jeigu, kaip į teisingai sakė, susiklostys tokia situacija, dabar pažvelgus į tarybos išvados skaičius, kad ITER programai bus skiriama per mažai lėšų, kad būtų laikomasi tarptautinių įsipareigojimų, tai reikš, kad mes suvalgysime jau 14 metais pirmos A kategorijos lėšas. Ar komisija galėtų tai patvirtinti? Mes turime komisijos atstovų, taigi ar galėtų komisijos atstovai patvirtinti, kad tarybos išvados, išvadose numatyti skaičiai skirti ITER programų yra per maži, kad galėtumėme laikytis tarptautinių įsipareigojimų, nes jeigu taip yra, tuomet kils nuo pirmos dienos problemų dėl pirmos A kategorijos. Ar galėtų komisija pakomentuoti? Ar komisijos atstovų yra tokių, kurie galėtų atsakyti į klausimą? Panašu, kad nėra. Taigi, labai svarbu, kad gautumėme tokį atsakymą ir kad raštu pranešėjas gautų atsakymą, nes tai yra esminis klausimas. Nes. Panašu, kad daugiau niekas nenori dabar pasisakyti, bet iš ties tai yra esminis klausimas nes čia mums labiausia rūpi du dalykai. Šioje srityje jūs tikriausiai prisiminate, kad jau keletą mėnesių mes rengėme daugiametę finansinę programą ir mūsų pranešėjų reikia tokių orientyrų. Taigi pirmas dalykas - tiesiog tiksliai žinoti, kad ilgalaikis šio projekto finansavimas ne tik ITER, bet ir Galilėjo GPS pro programų finansavimas būtų užtikrinamas ir kad būtų prisimtas ir teisinis, ir politinis įsipareigojimas tarptautiniu mastu, kad tų, tie tarptautiniai įsipareigojimai būtų įgyvendinami, kaip sakė Joranas. Taip pat reikalinga tam tikra formulė, pagal kurią tie kaštai, kurie išauks, kas yra neišvengiama novatoriškų projektų atveju, kad tie kaštai būtų finansuojami, nebūtų finansuojami kitų tyrimo projektų sąskaita. Aišku, ITER projektas yra labai svarbus, tačiau tai yra ilgalaikis projektas, Ir norint išsaugoti konkurencingumą ir darbą mokslinio tyrimų laboratorijose, būtent kitose srityse reiks surasti lėšų. Taigi labai svarbu viską teisingai paskirstyti laikę. Ir tai turi būti susijęta su politinė valia, bandant išsaugoti atitinkamą biudžeto dydį. Dėl to mes daugiametinės finansinės, daugiametinės finansinės programos diskusijose ir darybose tai ir akcentavome. Na ir kaip iš tikrųjų bus, ar ITER projektas ir kiti projektai nebus įtraukti į biudžetą, eis jų finansavimas šalia biudžeto, ar jie bus galiausiai integruojami į daugiametę finansinę programą, numatant tam tikras garantijas. Štai tai yra pagrindinis klausimas, kurį ir kelia ponas Joranas e, ir komisija turėtų jį atsakyti, tam, kad mūsų pranešėjas gautų tos informacijos. Kągi panašu, kad daugiau niekas nenori pasisakyti. Kągi norėčiau priminti, kad šiuo labai, svarbiu, šiuo labai svarbaus klausimo darbų grafikas yra štai koks. Pakeitimų patikimo terminas yra kovo 6 diena, balsuosime 26 kovo, nes labai svarbu, kad ITRE prabalsuotų kuo galima greičiau, nes tai yra labai svarbus klausimas, kuris e, yra akcentuojamas ir dėrybose dėl daugiamatės finansinės programos. Taigi, staiga dabar periname prie trečiojo darbo tvarkės punkto. Tai yra esama situacija dėl daugiametės finansinės programos. Raimerio Bögė nėra, dėja, bet yra visi kiti pranešėjai. Šį klausimą galime aptarti, galime aptarti gan greitai, nes visi kasdien sekė, kaip klostėsi įvykiai pastarosiomis dienomis po mūsų ankstesnio posėdžio, posėdžio. Dabar svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų kontaktinėje grupėje pirmininkas Šulcas pristatė situaciją ir kokios iniciatyvos imamas ir kokia yra pateikta informacija. Taigi dabar reikia parengti atitinkamą procedūrą Europos parlamente. Aš lankiausi Dublinė savaitės pradžioje, dvi dienas ten praleidau ir dalyvavau metinėje konferencijoje, kur dalyvavo finansų biudžeto komitetų pirmininkai, parlamento nariai. Susitikau su ponu Gilmoru, užsienio reikalų ministru, kuris Airijos pirmininkavimo metu vadovauja bendrų reikalų tarybai. Tai yra labai svarbus mūsų partneris, kalbant apie daugiametę finansinę programą. Tai yra ir parlamento, ir biudžeto komiteto, biudžeto komiteto partneris dėrybose dėl daugiametės finansinės programos. Turėjau galimybę dar prieš tai savaitę slaptai susitikti su akis į akį sutikti su pirmininku Vandrompojumi. Jis gan detaliai, giliai man paaiškino situaciją, kaip vasario mėnesį vyko tarybos posėdis ir taip pat kaip. Kokių, aš jam paaiškinu, kokiu tai kelia politinių problemų parlamente. Taip pat turėjau galimybę Taigi turėjau galimybę kalbėti su dviem pagrindiniais dėrybų vadovais taryboje ir ministrų taryboje. Ir aš jiems pakartojau tai, ką mes sakėme iš pat pradžių. Deja, tai nebuvo išgirsta, bent jau likščioliai, tai nebuvo įsiklausyta, tai nebuvo suprasta, nebuvo užregistruota ir užfiksuota, kad nuo 2009 metų sausio pirmosios dienos galioja Lisabonos sutartis. Ir kad Lisabonos sutartis nepakeitė daugiametės finansinės programos prieimimo procedūros. Tai yra visiškai aišku, procedūra lieka ta pati. Europos taryba vienbalsiai patvirtina visą poziciją arba ją visą atmeta. Žodžiu, Europos parlamentas tarybos poziciją patvirtina visą arba ją visą atmeta. Tačiau sutartis Europos parlamentui suteikia kur kas daugiau įgaliojimų, įgaliojimų, kurie priklauso ir ministrų tarybai pagal bendro sprendimo priimimo procedūrą teisėkuros srityje ir na, visose teisėkuros faktiškai srityse. Visose politikos srityse, kurios finansuojamos iš ES biudžeto ir tose srityse, kurios yra susijusios su daugiametės finansinės programos lėšų panaudojimu visos tos politikos rytys yra nusprendžiamos bendros sprendimo priimimo procedūros būdu. Taigi tai yra esminis juridinis pokytis. Ir taryba dėl daugiametinės finansinės programos elgesi taip, kaip anksčiau yra numatomos išlaidų. Numatomos išlaidų ribos dėl pagrindinių kategorijų kas numatyta sutartyje, tačiau yra taip pat detaliai išska, iš, išskirstomos tos išlaidos, jos yra sudedamos į atitinkamas kategorijas, kartais netgi tiesiogiai ir netiesiogiai pagal valstybės. Ir būtent dėl tokių detalių taryba iš anksto susitarė. Dėl tokių teisės aktų tekstų, kurie visi turi būti tvirtinami bendro sprendimo prieimimo procedūros būdu. Ir tai kelia problemų. Ir staiga, lyginant su ankstesnėmis dėrybomis, dabar atsiranda dvi temos, dėl kurių nesutarė taryba ir parlamentas. Pirmiausia, yra politinis nesutarimas dėl biudžeto dydžio. Tas nesutarimas visuomet egzistavo, bet šį kartą jis yra dar sudėtingesnis, rimtesnis, nes pirmąjį kartą yra sumažinamas biudžetas. Anksčiau buvo kalbama apie biudžeto didinimą, o dabar Europos tarybos pozicija yra mažinti biudžetą. Na, tai yra klasikinis politinės biudžetinis, biudžetinė konfrontacija dėl biudžeto. Šį rytą aš dalyvavau Europos parlamento komitetų pirmininkų suigoje. Dalyvavo ten visi kolegos. Ir aš AFKO pirmininkui, Jūri pirmininkui. Ir Jūri pirmininkas taip patvirtino, kad tai, kas buvo patvirtinta vasario 8 dienos tarybos išvadose, yra perversmas faktiškai. Nes jis taryba prisima tokias, tokius ypatingus biudžeto įgaliojimus, galės, kurių neturėtų prisimti. Na ir aišku, yra galimybė fiksuoti atitinkamas viršutinės ribas, tačiau tuo metu, kai ribos sumažėja ir pasiekia tokį žemą lygį, kai kasmet realus biudžetas pasiekia tas viršutinės ribas ir negali būti didinamas. Taigi parlamento metinio biudžeto marža dabar suma, sumažėja iki nulio. Taigi galima paskaičiuoti, kad e, remiantis tomis viršutinėmis ribomis, kurias siūlo taryba 14 metams, nes tarybos išvadose yra numatyta bendra riba visam laikotarpiui atitinkamos sumos įsipareigojimams ir mokėjimams. Ir taip pat yra dar profiliuojama, profiliuojamos tos ribos kiekvieniems metams, taigi kitais metais taryba. Kitais metais 12 milijardų mažiau bus realaus biudžeto negu kad įsipareigojimų prisimtų 13 metais, o dėl mokėjimų įsipareigojimų, mokėjimų įsipareigojimų, reiškia 12, 12 milijardų truks. Taigi 14 metams, rinkiminiams metams 10 milijardų sumažės ES biudžetas. Būtent taip taryba taiko dabar augimo paktą, kuris buvo prieš keletą mėnesių garsiai pas... kaip galimybė užtikrinti augimą Europoje. Taigi, Ar tai iš esmės yra bandymai per, įvykdyti perversmą mm, biudžeto procedūroje? Nes mes kreipėmės į teisės tarnybą, prašydami išaiškinti, kur yra skirianti linija tarp tų, kurie priima, tvirtina biudžetą ir kurie priima teisės aktus ir Pasigilinus į tarybos e, priimtus tekstus, paaiškėjo, kad du trešdaliai visų sprendimų patvirtintų šioje srityje yra priimami pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Priminsiu, kad Kipro pirmininkavimo metu mm, dar viskas vyko paprastai. E, dėrybinėje dėžutėje, tos dėžutės tekste pabr, buvo pabraukiamos eilutės, kurioms taikomas. E, bendrą sprendimų prieimimo tvarką ir mes savo ruoštų dirbame tarybos priimto sprendimo pagrindu. Iš esmės tai yra esminis perversmas, perversmas, kurį bando primesti mums taryba, nors iš pirmo žvilgsnio to nesimato. Atrodo, kad viskas e, vyksta kaip įprasta. Ta analizė kurią pristačiau, buvo mūsų komitete padaryta seniai. Mes kartuojame tą patį nuo 2011 spalio mėnesio. E, pirmininkas Šulcas daugelį kartų tai sakė e, visoms pirmininkavusioms taryboje valstybėms. Ir tik dabar e, pradėta į tai atsižvelgti. Ir dabar taryba iš tikrųjų susirūpino dėl to, dėl, dėl parlamento teikiamų išvadų, dėl, dėl galimų pasiekmių. Šį rytą e, kalbėjome apie tai su kolegomis, kalbėjome apie tai kontaktinėse grupėmis, grupėse ir e, parlamentas rengėsi dėryboms abiem kryptimis Viena vertus dėl e, biudžeto sričių, už kurias esame atsakingi ir taip pat dėl teisėkuros klausimų, dėl teisės aktų. Kalbant apie teisėkuros aspektus, kaip paaiškinau tarybos pirmininkui, e, ministrui Gilmorui, aš kalbėjau apie tą skiriamąją ribą tarp dviejų pusių. Tač ir paaiškinau, kad tas klausimas vadovų taryboje dar nėra aptartas. Ir paaiškinau, kokios galios yra sutiktos parlamentui ir kokiamis galiomis jis jo naudojasi. Ir pasiūliau kolegoms tiesiog netaikyti autocenzūros ir, ir naudotis mums sutiktomis galiomis. Taip pat, kuomet. Um, kalbant apie aktualiausius politinius klausimus, struktūrinius fondus, sanglaudos politiką, mokslinius tyrimus. Komitetai turi teisę teikti pakeitimus. E, žinoma, e, galioja tam tikri kriterijai, tary, kurias taryba buvo patvirtinti, tačiau jie turi keistis, nes keičiasi procentiniai dydžiai, keičiasi tam tikros sąlygos E, kurioms esant galima pasiduoti vieną ar kitą programą. Yra mm, tų naudos gavėjų sąrašas, jis taip pat keisis. Ir, man atrodo, tai nepriklauso nuo mūsų, bet nuo, nuo teisėkuros aspektų, kad parlamentui tenka pareiga prižiūrėti, ar konkrečiam regionui ar valstybei skirtos sumos, tie dydžiai yra pagristi, pateisinami pagal tam tikrus objektyvius kriterijus. remiantis nacionalinė teisėkuros tradicija, jeigu norime, pas, jeigu norime pasiduoti tam tikrą, e, pagalbą tam tikram sektoriui, politikai, e, konkrečiai bendry, bendruomeniai reikalingas tam tikras juridinis pagrindas. Tai reikia pateisinti ekonominių, socialiniais e, argumentais, tuo, kad naudos, prašantis, naudos prašytojas yra atsidūręs ypač sudėtingoje situacijoje, dėl to prašo pagalbos. Ir daugeliu atveju yra, galioja kriterijai, kurių pagrindų ta pagalba skirstama. Jie veikiausiai keisis. Ir taip pat sekretariatas parengė sąrašą, kuris bus išdalintas, toks dovanų sąrašas. Ten yra beveik 20 punktų, 20 atvejų, kuomet sumos skiriamos valstybėms ar regionams iš vienų ir iš kitų fondų be jokių konkrečių paaiškinimų, nenurodžius priežasčių, kodėl buvo pasirinktas būtent tas naudos gavėjas, nepaaiškinant, kodėl būtent toks dydis buvo skirtas. Tikriausiai kažkas žino, kodėl tos sumos skiriamas, aš nieko nekritikuoju. Uh, kiekvienas sprendžia savo problemas. Tačiau įsigaliojus Lisabono sutarčiai visi su biudžetu susijęs klausimai turi būti sprendžiami demokrat, pasitelkiant demokratiškas atviras procedūras viskas turi būti pagrista ir pateisinama, nes mes tai privalome atsiskaityti piliečiams ir mes privalome prižiūrėti, kad taip viskas ir būtų ir kad mes galėtume paaiškinti ir pateisinti visų šių procedūrų eigoje priimamus sprendimus. Be abejo, mes būtent to ir siekiame, atsižvelgiant į tai, kad kitais metais vyks, kad už metų bus rinkimai ir kad mes esame suinteresuoti, kad uh, galėtume paaiškinti, kodėl buvo primtas vienas ar kitas sprendimas. Nežinau kaip, kol kas e, tas procesas varsmi neprasidėjo, niekas nežino, kaip, kaip čia viską pakeisti. Taigi mes tuome, dabar es, bandome keisti Europos valdysenos struktūrą, sistemą, kuri buvo tarp vyriausybinė, tačiau su kiekviena nauja sutartimi tapo labiau bendrijos pagrindo. Mes siekime, kad visos procedūros būtų beveik visiškai demokratiškos, kiek įmanoma labiau demokratiškos ir skaidrios, kad, mes, kad būtų atsiskaitoma rinkėjams. Taigi prasideda tos dvigubos dėrybos ir taryba, žinoma, savo ruoštų irgi rengėsi toms dvipusėms dėryboms. Kalbant apie mm, susitikimų tvarkaraštį, e, yra dar du nežinomi dalykai šioje sudėtingoje istorijoje. Visų pirma, numatomas darbų kalendorius. Parlamentas, kaip žinote, mes savo darbą organizuojame taip, kad galėtume sureaguoti uh, vienoje rezoliucijoje į Europos vadovų tarybos išvadas e, kovo plenarinėje sesijoje, tai yra už poros savaičių, e, kovo 13-ąją. Frakcijos jau paskyrė pranešėjus, darbas prasidėjo. Vakar, pavyzdžiui, buvo daug posėdžių šią temą. Ir nuo kitos savaitės jau pamatysime, e, kokius projektus teiks, pristatys pranešėjai. Ir tai reiškia, kad pirmininko Šulco pareiga, tikslas, kaip jis papasakojo kontaktinėms grupėms, šiandien Dublinė premjerui Kenė ir pirmininkui Baroso jis visą tai pristatinėja. Parlamentas turi būti pasirengęs e, kovai ir dėryboms nuo e, kovo 13 vakaro. Žiūrėsime, kaip kovo 13-ąją, um, kokias išvedas kovo 13-ąją paskelbs parlamentas, bet jis turi būti pasirinkęs dėrėtis jau nuo tos datos. Dabar taryba. Ta, tarybos e, situacija yra įdomi, taryba nėra pasirengusi bendrųjų reikalų ministrų taryba posėdžiaus ir kalbės apie biudžetą ir regionę politiką. Paskui žemės ūkio ministrų taryba apie žemės ūkio klausimus kalbėsis. Bendrųjų reikalų taryba spręs visus mm, bendruosius klausimus ir tas tarybos posėdis numatytas kitą pirmadienį. Tačiau į darbo tvarkį dar jų klaus, tie klausimai neįtraukti, jie, techni, jie praktiškai nėra pasiruošę. Ir tik kovo mėnesį ponui Gilmorui bus suteikti e, įgaliojimai dėrėtis, jie bus patvirtinti. Tikėtina, kad tai bus padaryta 22 balandžio, tik tai už poros mėnesių. Mes jau padedame renktis. Es mūsų Pirmasis klausimas, kurį sprendžiame, koks yra darbų tvarkaraštis. Galbūt pirmininkas Šulcas grįžęs iš Dublino turės tikslesnės informacijos arba patiks kitokią informaciją. Aš jums pasakoju tai, ką mes žinome dabar. Kitas nežinomasis yra, kas bus atsakingas ir, ir kokiu pavydalu už tai, kad tarybos politinės išvados įgautų juridinio teksto pavydalą. Tos, tos į tą išvadų dalis, kuri apima teisėkuros aspektus. Tai yra, kalbant apie teisėkuros galės, e, teisėkuros iniciatyva yra suteikta Europos komisijai, ji gali uh, E, parengti reglamento pasiūlymus dėl e, sąnglaudos fondų, kaimo plėtros fondų panaudojimo arba kokios kitų teisinių juridinių pavydalų pateikti pasiūlymus. Bet tokia yra tvarka. Tai yra komisija savo ruoštų įmasi uh, ji vykdo užduotis, kur, kurias patvirtina taryba, kurias jai m, mm, patiki iškelia taryba. Bent jau aš taip viską suprantu. Bet nežinau, ar aš tikrųjų aš esu teisus. Arba galima viską matyti ir štai kaip. Jeigu taryba paskelbs išvadas, galbūt tarybos teisininkai, tarybos teisės tarnyba uh, viską pateiks, perkels į juridinį pavydalą, suteiks juridinį apvalkalą tam tekstui ir komisija po to privalės pateikti naujus pasiūlymus, atsižvelgianti tai, kokią naują poziciją pas, patvirtins ministrų taryba. Atsižvelgianti tai, kokios kaip vyks dėrybos su parlamentu ir dėl ko bus susitarta. Taigi, tas klausimas šį rytą nebuvo svarstomas. Vakar su pirmininku Barosu. Vakar apie tai kalbėjome, tas klausimas nebuvo svarstytas nei vakar, nei šiandien. Ir atsižvelgiant į tai, kad mes tiksliai dar nežinome, kas uh, užsiims kuo ir ko tikėtis toliau, kas bus atsakingas už sekantį žingsnį ir kokiu pavydalu. Taigi, kolegos, tokią informaciją aš turiu ir tokią informaciją jums norėjau pristatyti. Ar pranešėjai dar norėtų ką nors pasakyti. Dominik Rikė prašė žodžio. Prašau. Uh, uh, uh very brief, uh, Mr. Chair, because uh, you, I think, presented very well the, uh, the whole situation. Trumpai, pan pirmininkės puikiai pristatėte padėtį, tačiau dėja aš uh, turiu spėti į lėktuvą, nes mes uh, įprastai tokiu metu vykstame į savo rinkimo apygardas Mes kartu su ponu Biogė rengiame rezoliucijos projektą ir jis turėtų būti šiandien po pietų jau išplatintas, kad galėtume suderinti paskutinės detalės. Tik noriu pastebėti, kad šią rezoliuciją turi būti suteikiami aiškus įgaliojimai darybiniai. Mes e, negalime apsispręsti dėl to mums priimtinos ar nepriimtinos tarybos išvados, mes galime svarstyti jas tik tai darybų kontekste, nes e, išvados e, tokios kaip teikiamos dabar negali būti svarstamos parlamente dabartinės išvados be tolesnių darybų yra uh, nediskutuotinos, mes dabar net, neturime apsispręsti pritarti išvadoms ar nepritarti išvadoms, mes dabar dėl to neapsisprendžiame, nes visi sutarėme dėl to, kad reikia tolesnių dėrybų su taryba, jeigu norime, kad mūsų taryba rimtai dėrybų metu traktuotų mums reikia aiškių įgaliojimų, tai turime aiškiai pasakyti, kad be šių tolesnių dėrybų susitarti nebus įmanoma. Yra svarbus patikslinimas. Juridiškai tvirtinant daugiametę finansinę programą buvo pateikti trys dokumentų projektai ir papildomai su mumis buvo konsultuojamasi dėl nuo savo išteklių. Du kiti svarbus dokumentai, tai yra skaičių lentelė, daugiametės finansinės programos kiekvienus metams yra skroms išlaidų kategorijoms ir tarp institucinis susitarimas dėl to, kaip šios lentelės skaičius perkelti į tikrovę, ten kalbama apie lankstumą, vidurio laikotarpio peržiūrą, finansavimo eigą atskirų biudžetinių vienetų. Taigi yra įprasta patvirtinti šios dokumentus nors jie yra ir skirtingi kartu, tačiau balsavimas gali vykti tik pačios darybų procedūros pabaigoje, kai buvo sutarta dėl turinio. E, pranešėjas taigi rengia rezoliucijos projektą, kuriame bus apibriežti mūsų darybiniai įgaliojimai ir tai bus atsakas vadovų tarybai teigiant, kad jūsų išvadose yra kai kurie dalykai, kurie mums neprimtini ir būtent tokie konkretūs dalykai išvardinti rezoliuciją ir būtų nurodomi kaip mums neprimtini. Balsavimas dėl šios rezoliucijos nereikš galutinio parlamento atsako į pateiktą pasiūlymą ir šią rezoliuciją nesiekiama baigti dėrybų. Šią rezoliuciją leidžiama daryboms prasidėti iš naujo. Vakar frakcijose ilgai apie tai buvo kalbama, kitą savaitę dar bus kalbama frakcijose ir vėl iki pat Strasbūro plenarinės sesijos, tačiau visi tie, kurie yra dalyvavę darybose, žino, kad darybos yra sudėtingas menas. Ir Tai yra pakankamai ilga procedūra, alinanti. Taigi, tas tvirtinimas, kad vadovų taryba sutarė visos 27 valstybės narės yra puikus rezultatas, tačiau Po to buvo atskirų frakcijų pirmininkų vardu paskelbtas bendras e, prašymas spaudai. Ir paaiškėjo, kad e, Europos parlamentas privalo balsuoti, kad ratifikuotų šį susitarimą ir kilo grėsmė, kad parlamentas jį atmes, taigi žiniasklaida tikėjosi, kad po kelių dienų parlamentas paskelbs šio proceso pabaigą, tačiau taip nėra, tam prireiks daugiau laiko. Airijos pirmininkavimo darbo tvarkėje galutinis susitarimas galimas tik e, birželio mėnesį arba netgi Liepą, kuomet Lietuva perims pirmininkavimą. Taigi svarbu, kad e, žiniasklaida suprastų, kad e, ir mes, kad suprastume, kad darybos yra įtempta procedūra, trunkanti ilgą laiką, jų metu kontaktai yra nutraukiami, vyksta apmąstymai, tuomet po to vėl prasideda darybos, taigi tikra drama gali vykti. Ir mes kiekvienais metais tą procedūrą kartuojame svarstydami biudžetą. Prisiminkime, tos mūsų bandymus, kuomet dėl biudžeto buvo tariamas net kelias naktis arba kelias dienas be perstojo, tik dabar tas svarstymas ir darybos vyks, manau, kelias mėnesius. Dominik reikėjo paprašyti žodžių. Ačiū, pana pirmininkė, noriu išduoti klausimą, kuris yra pakankamai opus ir vieną pastebėjimą išsakyti. Taigi klausimas yra toks. Galime kalbėti apie skiriamąją liniją tarp tų, kurie priklauso daugiametį finansinį programą ir tų, kurie susijęs su teisėkros procedūromis. Galima būtų sakyti, kad uh, tos linijos vienoje pusėje yra šalininkai, kurie pritarė daugiametį finansinį programą, o kitoje pusėje yra tie, kurie e, pritarė su teisėjai, kurios susijusiams aspektams. Kalbant apie tą teisėjų kuros bazę, ji susijusi su tam tikrais skaičiais, kuriems buvo pritarta ar atmesta, aš noriu paklausti, kokiu mastu daugiametėje finansinėje programoje tais skaičiais piknaudžiaujama. Pavyzdį pateiksiu. Jis man yra labai svarbus, kadangi esu pranešėjas kolektyvinių pajėgumų. Tai pagal vien, pirmąją A išlaidų kategoriją yra numatyta tam tikra finansavimo priemonė, kuriai skiriama, skiriami tam tikri asignavimai. Pavyzdžiui, 29,2 milijardai. Ir po to ta suma yra išskaidoma transporto energetikai ryšiams Noriu paklausti, kur tuomet galime teikti, kad jau daugiametės finansinės programos ribos baigėsi? Kaip galima tas ribas nustatyti? Ir kada galime teikti, kad jau yra peržengtos tos atinkamos ribos ir jau yra įžengiama į teisėjų, kurios įgaliojimus rytį. Mano pastaba susijusi štai su kuo ar komisija galėtų grįžti prie tarybos išvadų dėl atitinkamų teisėkuros pasiūlymų pakeitimo, remiantis e, pagrindinėmis daugiametės nacinės programos nuostatomis. Jau atrodo buvo atsakyta šį klausimą neigiamai, nes jeigu būtų įmanoma tą padaryti, tai jau anksčiau būtų pasiūlytos biudžeto projektas pateiktas 2014 e, metais pagal daugiametę finansinę programą. Noriu paklausti. Arba priminti, kad tokį biudžetą 14 metams pateikti galima tik tuo atveju, jeigu pritartų jam parlamentas, kol kas tokio pritarimo nebuvo. Tai reiškia, kad biudžeto projekto mes negalime pateikti atskiriams metams, kol neįsprendėme teisėkuros klausimą. Tai man labai įdomu sužinoti, kur yra tos ribos, kurios peržengus baigėsi daugiametė finansinė programa ir prasideda teisėkuros dalykai, nes tų ribų neapibrėžia. Manau, kad mes e, galime tikėtis įtemptų diskusijų tiek transporto taryboje, tiek kitose tarybose dėl atitinkamų biudžetinių asignavimų. Ir galiausiai parlamentas bus priverstas pritarti tokiems dalykams, kuriems šiaip jau neturėtų pritarti. Taigi labai svarbu aiškiai tas ribas nugrėžti. Labai suk tylus du pastebėjimai. Ž, ž... Dominikai, pirmiausia pakomentuosiu antrąjį tavo pastebėjimą. Aš manau, kad tavo analizė yra visiškai tiksli. Aš manau, kad komisija to negali daryti. Ir tai patvirtina tavo žodžiai ir aš Vakar kalbėdamas su pirmininku Barosu ir generaliniu direktoriumi keliu tą klausimą. Taigi, komisija nežino, kokiu pagrindu ji renks 14 metų biudžeto projektą. Ann Jensen, Monikos Holmeier padaryta teisinga išvada, kad mes negalime viršyti biudžeto iki gegužės pirmosios. Bet tada jau bus per vėlų ir mes negalime to pasiūlymo, pirminio pasiūlymo pagrindų remti biudžeto projekto. Taip pat ir parlamentui negalima siūlyti biudžeto projekto pateiktų skaičių pagrindų. Taigi čia reiks kažkaip pažvelgti kūrybingai. Galbūt balandžio mėnesį bus įmanoma pasiekti sprendimą, bet netgi 22 dieną jis bus pasiektas, vis tiek laiko bus labai nedaug likę. Dėl pirmojo tavo pastebėjimo dabar. Pirmiausia, parlamentas turi pateikti savo interpretaciją. Ir tai yra tas klausimas, kuris turi būti sprendžiamas kontaktinėje grupėje kartu su atitinkamų komitetų pirmininkais. Pirmininkais, ko mes, kaip parlamentas, norime. Kadangi egzistuoja skaičiai kategorijose, kategorijų dalyse, kas yra numatyta tarybos išvadose, bet reiks detalių, reiks užpildyti spragas. Na ir būtent tų detalių pagrindų Europos komisija ir pateiks pirmąjį pasiūlymą. Tačiau Europos komisijai rengiant tas detalės kils tų pačių problemų. Būtent kai bus pateiktas naujas detalesnis pasiūlymas, remiantis tik tai tarybos pateiktais skaičiais, tai iš principo reikš, kad mes, bet kuriuo atveju, parlamentas ir biudžeto komitetas konkrečiai, ateis momentas, kada mes galėsime tą pasakyti, kad būtent suma mums primtina, na, galbūt taryba dar porą milijardų papildomai e, numatys ir panašiai, bet kaip tada tas lėšas paskirstyti. Pavyzdžiui, parlamentas turi, turi teisę ir, ir, ir taryba, mano manimu, turi patvirtinti mūsų poziciją dėl infrastruktūros tinklų sujungimo. Per daug sumažintas yra telekomunikacijų finansavimas. Ta priminę sumą reikia dalinti iš, iš dešimties, dabar ta suma per pus yra sumažėjusi. Taigi mūsų reikalavimas yra legitimus ir uh, Tačiau čia atitinkami komitetai turės nuspręsti, ar iš įtrė pinigus pervesime transportui, ar kaip, kaip elgsimės, kaip paskirstysime tas lėšas. Taigi mes, mums irgi viduje reiks e, priimti sprendimus atitinkamus dėl paskirstimo ir svarbu numatyti, kad kažkuriuo tai momentu, kai bus jau aiškesni skaičiai, Mums teks tarpusavį apsispręsti. Dominikas, dar viena pastaba. Tarkime, ar galime įsivaizduoti tokią situaciją, kai dėrybos dėl daugiametės mesnės programos dėl, tarkim, dėrybos dėl teisėkuros pagrindo, dėl teisinio pagrindo pasistums į priekį ir ar bus galima uh, numatyti kažkokias tai detalės. Mes matysime, teisinio pagrind, kokiu teisiniu pagrindu yra numatoma daugiamentė finansinė programa ir kaip yra paskirstomos lėšos e, įvairioms kategorijoms. Tas teisinis pagrindas yra daugiametės finansinės programos tam tikra bazė. Na ir čia kyla reali problema Ir pagrindinis dalykas, kokį daug, tokią daugiametę finansinę programą mes galime priimti, kokia mums yra teisėtai primtina, taip pat labai svarbus ir tas um, teisinis pagrindas. Taip. Problema yra ta, kad Europos komisijos ir tarybos pozicijos visiškai skiriasi ir dėl kaimo plėtros, ir dėl kitų sričių. Kitose srityse pažiūrėsime, kaip vyks atitinkamos dėrybos dėl žemės ūkio, šitai yra svarbi biudžeto finansavimo dalis ir dėl to, kad vėluoja taryba, visa tai kas yra susijęs su tiesioginėmis išmokomis, tai yra didelė žemės ūkio biudžeto dalis, mes galėsime balsuoti ir numatyti lėšų paskirstimą. Taip pat galbūt jau bus aiškus ir tam tikri procentai. Taigi žiūrėsime, kaip vyks teisėkros procesas ir dar prieš baigiantis dėryboms tikėtina tas sprendimas bus priimtas. Priešingų atveju teisėkuros dalis bus atlikta su numatytais minimaliais skaičiais, o po to dėl biudžeto dėrybose bus galima dar papildomų lėšų numatyti, e, bet bet kuriuo atveju Kaip jau sakiau, tai bus labai sudėtingas procesas. Tačiau labai svarbu, kad mes ir biudžetinės, ir teisėkros dėrybas vestumėme paraleliai. Ir, aišku, vienas dėrybos vyks greičiau už kitas. Taigi, svarbu, kad vienos sulėtėjusios dėrybos nestabdytų kitų. Kalba eina apie visas politikos sritis, kurios bus pradėtos finansuoti nuo 14 metų, regioniniai fondai, sanglaudos fondai, įvairios programos. Labai svarbu, kad nuo 14 metų sausio pirmosios dienos tie darbai prasidėtų ir mes nežinome dar sanglaudos biudžeto dydžio. Mes turime kažkokius tai, aišku, tik tai apitiklius skaičius. Tačiau svarbu, kad tos dėrybos, kurios baigtųsi pirmosios, kad jos baigtųsi konkrečiais skaičiais. Na ir galbūt jau galime numatyti kažkokius tai galutinius terminus, bet e, tos dėrybos, dėl kurių bus susitarta, kurios, bus, kurios pasibaigs sprendimu, tas sprendimas kaip ir ne, jo nebus įmanoma įgyvendinti dėl to, kad nebus sustarta dėl biudžeto. Taigi, aišku, tą, tą procesą reikia suvaldyti subtiliai ir taip, kaip sakė Dominikas Rikė, mums, mūsų tarpe irgi reiks e, apsispręsti dėl to, kaip mes tuos e, pinigus paskistysime. Ponas Alfonsi. Ačiū, ponė pirmininkė, aš manau, kad mūsų frakcija yra pritarė tai, tai procedūrai, kuri vykdoma parlamente ir, kaip sakė pirmininkas Šulcas, labai svarbu, kad būtų išsaugota parlamento pozicija. Ir mes suprantame, kad tai, kas įvyko, irgi tik dar, pat, dar labiau patvirtina mūsų poziciją. Tačiau labai svarbu, kad Europos parlamentas nesukurtų tokio įspūdžio, lyg e, lyg mes e, netinkamai dalyvavome šiame procese, taigi labai svarbu, kad ta, ta mūsų pozicija ir toliau būtų atspindima. Kai kurie dalykai gali būti primtini, tarkim, Lietuvai, Slovenijai, Prancūzijai, Didžiai Britanijai, vis tiek mes manome, kad tam tikri dalykai nebūtinai yra priimtini visai ES. Taigi ES parlamentas turi mąstyti, kas yra priimtina ES bendrai, o ne kiekvienai valstybei atskirai. Dabar kalbant apie dėrybas, čia yra trys tarpusavėje susiję dalykai. Įsipareigojimai mokėjimams ir asignavim... asignavimai mokėjimams ir asignavimai įsipareigojimams. Ir labai svarbu, kad tas atotrukis tarp tų asignavimų nebūtų perdėm didelis. Mes e, visuomet, aišku, norime atitinkamo lankstumo, tačiau tas at, at, atotrukis neturi būti perdėm didelis. Taigi mums pirmasis klausimas yra sąsajos tarp asignavimų įsipareigojimams ir asignavimų mokėjimams, tam, kad tie dalykai būtų tarpusavėje susiję. Na ir mūsų frakcija taip pat nori, kad rezoliucijoje būtų taipogi atsižvelgiama ir į parlamento prioritetų išsaugojimą. Tai, kas yra įvardinta ir darybiniuose įgaliojimuose, tam, kad uh, būtų racionalus užtikrinamas augimas pirmoje A kategorijoje, ketvirtoje kategorijoje ir vystamo bendradarbiavimo fonde. Tai jeigu 20, 24 procentai sumažinsime finansavimą Erasmus kitoms programoms, kurios yra aktualios ES visuomeniai, jeigu tos programos 24 procentais bus finansuojamos mažiau, tai reikš, kad mes pritarėme Europos sukūrimo regresijai. Taigi bus visiškai aišku, kas tam regresu pritarė, o kas ne. Taigi labai svarbu, kad įgaliojimuose būtų reikalavimo, kad tos trys kategorijos, viena A ketvirta, kategorijos būtų tinkamai finansavimos. Pirmoji A kategorija - išorės politika, kuri yra apibriešta Lisabono sutartyje. Jeigu ten 15-20 procentų bus sumažinami įsipareigojimai, mes kaip ir kalbame apie didesnį savo vaidmenį, tačiau jis nebus įgyvendintas, jeigu jau pirmaisiais metais pritrūks lėšų. Taigi, jeigu ES nori daugiau galių, daugiau svorio, mes turime tam numatyti finansavimą. Ir tikrai, jeigu mes to nepadarysime, nekaip atrodysime visuomenės akise. Puikiai suformuluota. Aš jūsų klausausi visą širdimi, jums patėdamas ir linksėdamas. rengiantis Europos vadovų tarybai, nežinau ar parlamente, ar kažkur kitur, kalbėdamas pirmininkas Baroso gerai suformulavo šį aspektą, sakydamas, kad A kategorijos e, investicijų planavime e, tie, kurie sėdi prie sprendimų prieimimo stalo ir tuos investicijas planuoja, nėra susijęs su elektoratu, jie, jie neatsakingi rinkėjams, nes rink, rinkėjams atsakingas Europos parlamentos e, žodžiu. Ačiū pirmininkė, norėjau pakalbėti apie procedūrą. Uh, šis aspektas svarbus, kalbant apie daugiametės finansavimo programos tvirtinimą. Žiniasklaidoje, Junktinėje karalystėje ir kitose šalise e, rašoma apie tai, kad parlamentas gali pasitelkti slaptą balsavimo procedūrą, kuomet reikės balsuoti dėl daugiametės finansavimo programos patvirtinimo ar atmetimo. Manau, jog jeigu tai būtų nuspręsta elgtis, tai tikrai būtų labai žal kenks, tai pakenktų parlamentui. Nežinau, iš kur ta istorija ištraukta. Mes savo frakcijoje apie tai kalbėjome vakar ir buvo išsakyta labai e, viena, viena prasmiška pozicija aiškiai pasakyti, kaip mes rengiamės elgtis, nes tai bus vienas svarbiausių balsavimų parlamente. Mes primsime sprendimą dėl kitų septyniarių metų biudžeto. Tikiuosi, kad politinės frakcijos, politinių frakcijos tovai biudžeto komitete savo frakcijoms perduos šio kaip svarbu skaidriai ir atvirai priimti šį sprendimą. Tai bus vienas iš didžiausių išbandymų parlamentui, nes parlamentas bando susidėrėti dėl geresnio e, pasiūlymo, dėl geresnės finansavimo programos kitiems septyneriems metams. Man klausausi kairiaja ausimi, kuri yra. E, demokratė, liberalė, o mano dešinioje ausis yra liberalė. E, bet aišku, Žoržas teisus. Tai taip pat teisinga yra ir tai, kad aš e, siekiau ir, man atrodo, mums pavyks pasiekti, kad ir taryba bei komisija dirbtų skaidriai, kad turėtume informaciją apie visus skaičius, dėl kurių deramas ir dėl kurių uh, susitarta. Nes jeigu, jeigu mes, mums tenka pareiga dirbti visiškai skaidriai, nes mūsų laukia rinkimai kitais metais. Kas iš mūsų drįstų pasirodyti rinkėjams ir raginti juos balsuoti? Balsuokite už mane, aš esu atsakingas žmogus ir, na, štai ką aš nuveikiau per savo paskutinę kadenciją ir balsuojant dėl biudžeto, kuris apspręs kitus septynerius metus, balsuojant dėl finansavimo, kitiems septyneriams metams. Aš nesakysiu jums, kaip balsavau, jūs ne, negalite susipažinti su tą informacija. Demokratija yra susijusi su tam tikrais reikalavimais. Mes privalome gebėti prisimti mums tenkančią atsakomybę ir aš konstatuoju, kad mm, reikia daryti spaudimą Ir jeigu turime kažkokių ginklų, kuriais negalime naudotis, tai taktiškai yra nepateisinama. Ir noriu pasakyti tai, ką jau rengiausi pranešti jums anksčiau. Aš jums išsiuntinėjau pranešimą apie susitikimą su pirmininku e, Barosu ir tarybos pirmininku Vandrumpojimi. Ir tą laišką jums išsiuntinėjau dėl to, kad 27 sostinėse e, išsakyti komentarai dėl e, vasar 28 įvykusios vadovų tarybos buvo gana pozityvus, entuziastingi. E, visi premjerai mane aiškinti, kad, e, na, nors biudžetas, bet bendras finansavimas sumažintas, bet kiekviena šalis kažką gavo, kažką laimėjo galtinėme e, rezultate, bet buvo pacituoti skaičiai, e, kiek kiekviena valstybė atgaus, kiek, kiek, kiek lėšų jai sugrįž. Ir vakar, kalbėdamas apie tai, aš pasakiau, kad man visiškai primtina, kad kad, kad taip tai, tai, tai turėtų ir būsti, būti visi tarybos nariai e, turėtų tai daryti. Pavyzdžiui, mes kalbame apie vieną trilijoną. Tačiau čia nutinka gana keistas dalykas. Aš nebejoju premjerų gerą valią, e, informacijos, jų turimos informacijos kokybę. Tai reiškia tiesiog, kad, ir, kad kai kurios informacijos mes neturime, nežinome, ji mums reikalinga. Ir žinote, kas man buvo atsakyta? E, komisijos pirmininkas, rezumuodamas, pasakė, kad jis pats tų skaičių neturi, kad reikia paprašyti Europos vadovų tarybos, o Europos vadovų tarybos pirmininko e, de, biuro vadovas man parašė, kad e, taryba niekada tokių skaičių neturi, kad tą informaciją turi komisija. Žinoma, kad mums, mūsų pranešėjams reikalingi tie skaičiai, kad mes galėtume dirbti ir kad žinotume, e, kaip vertinant kiekvieną politikos sritį, kalbant apie atskiras šalis, kiek tos šalis gauna, kiek sugrįžta jų biudžetą ir ko jos gali tikėtis ir ką planuoti. Uh, ir Žoržas e, ir bus už tai atsakingas. Alda. Eu gostava de fazer um comentário exatamente sobre. Ačiū pirmininkė, norėčiau trumpai pakomentuoti. Kai kurios aspektus, nes kiti jau buvo apsvarstyti. Žinoma, vadovų tarybos išvados nu, visiškai skandalingos tuo metu, kai mums reikia daugiau Europos ir mm, didesnio jos biudžeto, vadovų taryba nusprendė jį sumažinti. Tačiau aš norėjau pakalbėti apie klausimą, kurį ką tik iškėlė pirmininkas Lamasiūras. Jis kalbėjo apie tai, kad mes neturime informacijos apie tikrus skaičius. Bet po vadovų tarybos kiekvienas vadovas grįžęs į savo šalį skelbė apie pasiektą pergalę, jeigu jau tiek daug pergalių buvo pasiekta tuo pačiu metu, taigi kyla klausimas, koks bus, kokie bus viso to padariniai, nes kiekviena valstybė narė mano, kad laimėjo, jų vadovai patenkinti, visi vienbalsiai pritarė teikiamam pasiūlymui. Taigi man kyla klausimas, kaip atsitiko taip, kad nei taryba, nei komisija Europos parlamentui nesuteikė jokių konkrečių domenų, konkrečių skaičių, kuriais remdamės mes galėtume šį biudžetą suvokti kaip skatinantį augimą. Remintis sutarties nuostatomis ir siekiant užtikrinti kaidrumą, manau, kad būtina Europos parlamentui užtikrinti ir sudaryti galimybę susipažinti su patvirtintais skaičiais. Yra nepriimtina, kad mes tokios informacijos negavome Todėl pons Lamasiūras visiškai pagristai išsiuntė savo laišką, nes e, tai yra skandalas, nes parlamentas turi visišką e, pilną teisę gauti visapušką informaciją, nes lygiamis teisėmis dalyvauja biudžeto atvirtinimo procedūroje. Ta norėjau šiandien pasakyti, nes taryboje vyko nesusitikimas tarp visų šalių bendrai, tačiau vyko dvi šaliai susitikimai, kuomet pirmininkas Van Rompėjus atskirus biudžeto trupinius dalino atskirom šalims ir dėl to jis buvo labai patenkintas galiausiai, tačiau tokia procedūra galėtų kelti grėsmę visam Europos solidarumui. Pane Greslė, pirmininkė apgalėstauju, turėtume konstatuoti, kad iki šiol nieko naujo mes ne, neišgirdome. Aš prašau toliau svarstyti kitus darbo tvarkės klausimus, nes rytoj 10 val. turiu būti savo rinkimo apygardoje ir man reiks automobiliu keliauti. Pirmininkas. Jūs veikiausiai suprantate, kad klausimas, kurį svarstame, nėra antrinės svarbos. Dar ponų kliūgės teiksmų žodžio, po to teisme darbo tokia svarstama. Tai reiškia, kad aš galiu kalbėti apie kitus klausimus, ne apie tos, kuriuos turime darbo tvarkėje patvirtinti. Man kelia susirūpinimas štai, kas pavyzdžiui Vokietijoje šiuo metu žiniasklaida skelbia informaciją apie tai, kad e, vadovų taryba pasiekė puikų kompromisą, reikia jam pritarti, o mūsų diskusijos rodo, kad taip nėra. Manau, kad dauguma piliečių pritartų tokiai pozicijai, jeigu viską žinotų. Taigi kyla klausimas, kaip mes galime informuoti piliečius apie tai, kas iš tikrųjų buvo nutarta vadovų taryboje, nes tą informaciją pateikti būtų pakankamai sudėtinga, tačiau vertėtų pasvarstyti apie tai, kaip pasitelkų žiniasklaidą galėtume tą padaryti. Kalbant apie daugiametės nacinės programos kontaktinę grupę, jeigu jau taip iš esmės svarstome biudžeto klausimus kaip dabar, galbūt būtų prasminga pradėti svarstyti ir tokį e, Ilgametės finansinės programos trukmės sutrumpinimo klausimą, suvienodinant daugiametės finansinės programos trukmę su parlamento kadencija, nes kiekvieno parlamento viena iš svarbiausių teisų yra patvirtinti biudžetą, todėl septynių metų trukmės daugiametė finansinė programa galėtų e, prisidėti prie to, kad e, sprendimus priimti dirbti taptų dar sudėtingiau artimiausių metų ir aš manau, kad reikia šį klausimą įtraukti į dėrybų su taryba darbo atvarkę. Ačiū. Labai ačiū. Taigi, apsvarstėme pasirengimą daryboms, visus susijusius klaustukus su darybų eiga, organizavimu, procedūromis. Dabar siūlau pereiti prie septintojo darbo tvarkės punkto, tai yra bendras bendrabiavimas sustarimo tarp komisijos Europos investicijų banko pristatymas dėl pagrindinių principų, sąlygų ir procedūrų taikomų rizikos eh, pasidalymo priemoniai įgyvendinant arba įdėgiant e, projekto obligacijas. <clears throat> Suteiksiu dabar komisijos atstovui ponai Leonas. Noriu jį pasveikinti ir Europos investicijų banko atstovą, poną Džanet, kuriam galbūt pirmajam steiksiu žodį, jeigu galima trumpai. Uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju už galimybę Jums pristatyti bendradarbiavimo sutartį tarp komisijos ir banko dėl projekto įgyvenimo pirminės stadijos. Norėčiau pasakyti, kad daktaras Hoja, pirmininkas, šiandien uh, dar kartą norėjo paprašyti, kad aš perduočiau jo atsiprašymus. Deja, jis susirgo, kaip žinote, bet paprašė, kad aš perduočiau jo atsiprašymą. Kalbėsiu trumpai. Šio komiteto nariai, man atrodo, puikiai žino, kokia yra projektinio obligacijų iniciatyvos logika. Infrastruktūros finansavimo poreikiai visoje Europoje per pastarąjį programavimo laikotarpį yra akivaizdus. Taip pat akivaizdu, kad viešųjų finansų trūksta šiam laikotarpiui bankų rinka, kuris buvo pagrindinis pri, priva, privačiai finansuojamų infrastruktūros projektų šaltinis. Dabar tie bankai yra kur kas sudėtingiau prieinami, nei buvo anksčiau. Taip pat akivaizdu, jog infrastruktūros rinkoje bendrai sutariama, kad kapitalo rinkos draudimo bendrovės, pensijų fondai, kapitalo rinkos veikėjai yra natūralūs ilgalaikės ekonominės infrastruktūros finansuotojai. Tai yra natūralūs finansuotojai dėl to, kad ilgalaikė infrastruktūra su srautai susijusiais indeksais yra natūralus partnerį šioms institucijoms prisimant ilgalaikius įsipareigojimus. Taigi visi dėl to sutinka. Antrasis dalykas, dėl, kur, dėl kurio visi sutinka, yra tai, kad to dabar trūksta. Tai nevyksta. O tai nevyksta dėl to, kad naujos, nauji investiciniai projektai dabar neduoda kapitalo rinkos veikėjams uh, atitinkamos gražos. Taigi mes projektinio obligacijų iniciatyvoje čia ir kalbame apie tikslinę priemonę, kuri sukurta tam, kad infrastruktūra būtų patrauklesnė kapitalo rinkos investuotojams, kad jie galėtų suvaidinti tą savo natūralų vaidmenį finansuoti infrastruktūrinius projektus. Taigi, projektinių obligacijų iniciatyvos tikslas ir yra atverti iš naujo kapitalo rinkas kaip finansavimo šaltinį infrastruktūros projektuose. Pirmiausia, transporto, energetikos tinkluose ir taip pat telekomunikacijų sektoriuose greitasis plačiuostis internetas. Na ir ta priemonė, kurią mes parengėme kartu, yra paremta veikiančiomis priemonėmis, kurios jau yra išbandytos ir banko ir komisijos ir kurios iš principo yra susijėtos su išmoka iš ES biudžeto. Bendradarbiavimo susitarimas dėl bandomosios e, projekto fazės. Ta bandomoji fazė, e, bandomoji fazė yra parengta tam, kad būtų galima išbandyti tai, kas po 14 metų taps jau platesnė iniciatyva Kaip žinote, tai, pagrįsta, tai remiasi gan e, ribotų finansavimo iš ES biudžeto. 320 milijonų eurų buvo skirta iš biudžeto, tačiau tai sukuria galimybę sukurti sverto poveikį. Sverto poveikį, kuris esant geriausiam scenarijum leis 4,5 milijardo eurų investicijų numatyti infrastruktūros srityje. Dabar to sverto poveikio esmė yra atitinkamas požiūris į pasidalymą riziką, dėl ko susitarė komisija ir bankas. Na ir tai, kaip šis metodas veikia, yra tai, kad komisijos indėlis, 320 milijonų eurų indėlis, laikomas kaip pirmu rizikos veiksniu, numatant galimų projektų portfelį, portfelį, kurį finansuoti sutinka bankas. Ir tai yra tam tikras derinys tarp e, požiūrio į visą projektų portfelį dalyjantis riziką ir tai, kad tas indėlis iš biudžeto yra naudojamas rizikai padengti ir tokiu būdu Europos investicijų bankas gali tuos 320, 320 milijonų eurų finansavimą, kurį skiria e, komisija, padauginti, sudenti su daugiklio efektu. Ir tas daugiklis veikia štai kaip. Bankas atrinktiems projektams išduoda kreditus, tai yra tam tikra antrailė skola kuri įrašoma į projektų finansavimo struktūrą bankę. Ir tai, kad bankas skiria papildomą subordinuotos skolos dydį šalia jau turimo kapitalo tuose projektuose, tai yra tam tikras apsaugos papildomas sluoksnis. Ir tas papildomas apsaugos sluoksnis reiškia, kad projektinės įmonės, tai yra skolininkai tose struktūrose gali iš, išleisti aukštesnės obligacijas su rizikos graža, kuri yra subalansuota ir patraukli kapitalo rinkos veikėjams. Dabar trumpai apie tai, kokie projektai yra pasirinkti bandomoje fazėje. Ši, e, šis etapas galiojo nuo praeitų metų lapkričio mėnesio, kuomet pasirašėme bendradarbiavimo sutartį. Mes bandome toje bandomoje fazėje 50 maždaug projektų paremti, dėl to, kad turime nedaug laiko ir kad konkursai jau yra smarkiai įsibėgėję. Dėl to tų projektų nėra tiek daug. Na ir mes kalbame apie jau nemažai tų projektų. Kalbame apie porą projektų Belgijoje, Vokietijoje, Junktinėje karalystėje. Ir dabar dar tikimės per trečiąjį metų ketvirtį bus užbaigti keli projektai, bet svarbu, kad projektai sėkmingai yra įgyvendinami, kas ketvirtį yra įvertinami jų rezultatai. Ko pasimokėme iš tos iniciatyvos, aišku, dar yra pati pradžia, tačiau mes tikrai esame padrasinti pozityvios reakcijos, ypatingai iš reitingo agentūrų pusės. Ir aš čia skaidrėje parodžiu, rodau, kiek, kaip įvertino reitingo agentūros, trys pagrindinės reitingo agentūros. Visos jos mus patikino, kad finansinė technologija, kurią mes čia esame numatę, leidžia pasiekti aukštesnių reitingų, nei buvo numatyta ir taip pat labai didelis yra ir perkamųjų e, pirki, viešų pirkimų institucijų ir investuotojų susidomėjimas. Dabar ko dar pasimokėme? Akivaizdu, kad reikalingi tam tikri pakoregavimai dėl viešų pirkimų ir sponsorių. Tačiau pozityvų yra tai, kad matome, jog tarp viešojo sektoriaus viešųjų pirkimų institucijų. Ir tos iniciatyvos yra gan patrauklios ir tos institucijos yra pasirengusios pakoreguoti viešųjų pirkimų procesus. Na, o sponsoriai numatė yra tam tikras išlygas susijusias su kaštais. Taigi, dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad ta bandomoji fazė vyksta, ji vyksta gan sėkmingai, mano manimu, ir jau e, rinkoje apie tai žinoma gan plačiai buvo išbandyta ta finansavimo technologija realių, realiuose projektuose, trijuose sektoriuose. Na ir veikėjų rinkoje reakcija buvo pozityvi ir reitingo agentūrų pateikti reitingai, aukštesni reitingai yra įmanomi, tačiau mes laukiame, kuomet bus pasirašytas pirmasis projektas metų, šių metų antroje dalyje ir kuomet jis mm, bus pradėtas įgyvendinti ir tuomet mes parodysime, jog iš tiesų galime konkurencingai traukti kapitalo rinkas, finansuojant infrastruktūros projektus. Ir aš tikiuosi, kad tai bus pagrindas sklandžiai perinant prie platesnių projektinių obligacijų taikymo e, tos neplusungimo priemonės, priemonė įgyvendinti. Ačiū. To... Dudu kolegai iš komisijos Tomui. Ačiū. Aš norėčiau kalbėti apie bendradarbiavimo sutartį su EIB, taip pat apie tų instrumentų įgyvendinimą. Bendradarbiavimo sutartį patirtis paremta įvairiausiais teisiniais dokumentais, yra pristatyta teisinė bazė, taip pat finansinis reglamentas. Finansinis reglamentas paprastai pradedamas taikyti finansiniams instrumentams nuo e, sausio 1 2014, tačiau turime užtikrinti, kad e, sutartis pasirašta su EIB praėjusiu metu gruodžio mėnesį atitiktų jau visus straipsnius, tai yra e, taikome eksantę požiūrį ir taip pat yra skyrius skirtas gairiams, e, kurios galioja atskiriems projektams kuriuos galima bus įvykdyti pasitelkus projektų obligacijų galimybę. Ir šiame bendradarbiavimo susitarime bandėme įtraukti visus susijusius aspektus, taip pat užbėgti už akių busimam fin, finansiniam reglamentui. Uh, Nikas pristatė svarbiausius projekto obligacijų e, projekto iniciatyvos aspektus. Jūs tai puikiai žinote, nes parlamentas e, aktyviai palaiko šį projektą. Kalbant apie biudžeto valdymą, e, eksperimentiniame etapui, eksperimentinėme etape E, turime tenkinti dvi sąlygas. Kaip žinome, e, šiam, pro, šiems eksperimentiniam etapui skiriamos lėšos iš transeuropinių tinklų biudžeto. Vėliau e, e, 2013 numatytas e, asignavimą įsipareigojimams, taip pat iš transeuropinių tinklų ir Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Taip pat pasitelkėme nepanaudotas lėšas e, ir pradžioje mes įsipareigojame skirti vieną nedidelį mokėjimą, o paskui lėšos bus skirstomės, kuomet bus e, patvirtinti įsipareigojimai ir bus surenkti visi parašai ir taip užtikriname, pavyzdžiui, transeuropinių tinklų finansavimą. Taip pat turėjome E, numatyti papildomą sąskaitą kiekvienai biudžeto įlūtėjai. Jūs, kaip biudžetą kontroliuojant instituciją, galėsite įsitikinti, kokios lėšos numatytos biudžet, transportui, energijai. Dėl to finansa, finansiniai klausimai tampa šiek tiek sudėtingi, bet mes pasirūpinome, kad būtų kiekvienai atskirai biudžeto eilutėjai sąskaita ir kad būtų numatytas gal, galimų, e, gal, galimų nuostolių draudimas, jeigu, jų, jeigu jie būtų. Toliau sukūrėme konkrečias atskiras procedūras, kad patvirtintume kiekvieno projekto priimtinumą. Taip pat aiškiai pasakyta, kad komisija atsakinga už mm, politikos, mm, politinių sprendimų uh, užtikrinimą. Uh, taip pat už kiekvieno projekto techninės, techninę pusę ir turi pasirinkti tik tuos projektus, kurie tenkina reikalavimus. Kiekvienam sektoriui yra uh, politinių kriterijų uh, faktiniai informaciniai rinkiniai, lapai, kurie egzistuoja tam, kad būtų užtikrinta, jog būtų tenkinami kriterijai. Ta, tuo komisija rūpinasi bendradarbiaudama su politinėmis institucijomis. Šiame eksperimentinėme etape, kaip sakė ponas Janet, mes e, draudžiame, mes esame atsakingi už visus galimus nuostolius. Nežiūrinti tai, komisija norėjo, kad būtų taip pat suderintos ir visos susijusios, visi susiję aspektai. Ir todėl mes, e, mes prisimėme atsakomybę, įsipareigojame apdrausi 95 procentus galimų nuostolių EIB e, yra atsakingas už 5 procentus tų nuostolių ir Taip pat EIB e, atsakingas už e, papildomos rizikos valdymą, užtikrinant e, tinkamą finansų valdymą ir tai daroma remiantis principais įtvirtintais naujame finansinėme reglamente dėl finansinių priemonių, kurios egzistuos po 2014. Yra daugybė kitų sutartinių nuostatų apimančių valdyseną, kaštus susijusius matomumo aspektą yra gairių tvirtinimo komitetas EIB ir mes tai bandome sukurti e, sistemą, e, kuri egzistuoja tam, kad būtų galima reaguoti prireikus, spręsti iškilus, iškylančias problemas, numatytas automatinio koregavimo mechanizmas. Kalbant apie atlyginimus ir susijusius kaštus, sukūrėme dviejų lygių sistemą. E, finansavimas e, yra numatytas atsižvelgiant į darbų, atliktų darbų kokybės lygį ir tas mm, kokybės e, finansavimas bus kaip paskata. E, nes jeigu būtų numatytas standartinis mokestis, tai, tai, tai na, nebūtų jokio paskatinimo, nes EIB vykdo projektus e, įvairiose šalise, tie projektai yra skirtingo masto, kai kurie nedideli, EIB siekia užtikrinti geografinę savo pro, vykdomų projektų apriepti ir kiek įmanoma didesnę sektorių įvairovę. Ir laikydamėsi nuojo finansinio reglamento įtraukėme visas nuostatas dėl matomumo, e, skaidrumo, tai aktualu, kalbant apie indėlį iš ES biudžeto. Įtraukėme, atsižvelgėme į visas pastarojo finansinio reglamento nuostatas dėl tinkamo finansų valdymo. Tai yra ataskaitų rengimas, stebėsena, kontrolė, auditas, taip pat e, numatytas e, e, atsiskaitimas parlamente, ataskaitų rengimas parlamentui ir tai numatyta naujajame finansinėme reglamente. Nežiūrint tai, kad mes kalbame apie eksperimentinį projektą, mes vis tiek imamės iniciatyvos ir siekiame užtikrinti, kad tenkintume aukščiausius keliamus reikalavimus. Taigi, iš tikrųjų dabar E, didžiausias išbandymas mums bus sukurti tikrus projektus, parengti tikrus projektus ir užtikrinti, kad jų būtų kiek įmanoma daugiau. Atsižvelgiant į bendrą sudėtingą makroekonominę e, privačių ir viešų investicijų aplinką pastaraisiais metais investicijos sulėtėjo, dėl to, kas sulėtėjo viešojo sektoriaus investicijos, sulėtėjo ir privataus sektoriaus investicijos. Todėl bandome skatinti partnerystės ar abiejų sektorių, atsižvelgiant į sudėtingą e, ekonominę situaciją dėl. Ir, ir tai yra veiksnys, dėl ko sulėtėjo e, investicijų srautai, bet yra rengiama pakankamai projektų, kad šis bandamasis e, projekto etapas pavyktų sėkmingai. Ačiū direktoriui ir generaliniam sekretoriui. Jeigu galėtume palyginti, atlikti tokį aeronautinį palyginimą su šiuo pakankamai subtiliu reiškiniu, Mes bandome kažkokį prototipą čia dabar paleisti. Ir <clears throat> iš gamyklos yra išleidžiamas pirmasis vienetas kažkokios skraidyklės ir dabar jis turi įrodyti, kad e, ta skraidyklė, kad jis sugeba skristi. Taigi mūsų inžinierius yra Joranas Fermas, jam žodis. Aš buvau pranešėjęs šiuo klausimu, taip pat dėrėjusi su taryba tam, kad bandomasis etapas prasidėtų. Ir ta informacija, kurią iki šiol išgirdome, tik patvirtina, kad iniciatyva svarbi, užpildo tam tikrą spragą rinkoje, svarbi ateičiai. Vertindamas iš techninio požiūrio taško bendradavimo susitarimas atitinka taip pat ir mūsų pranešime minimus reikalavimus, taigi ir šioje srityje neižvelgiu jokių problemų susijusių su finansinio reglamento nuostatų laikymusi, tačiau turiu kelis klausimus dėl projektų atrenkamumo, nes tai yra bene opiausias klausimas labai svarbu, kad tinkamai projektai būtų atrenkami, kad įrodytume, jog iniciatyva iš tiesų yra svarbi. Vertindamas įvairių interesų atstovus kapitalo rinkose, investuotojus, galiu pasakyti, kad projektų obligacijų iniciatyvos paskirtis yra atrinkti projektus, kurie negali būti finansuojami rinkų, finansų rinkų lėšomis, nors galėtų būti finansuojami. Suprantu, kad tie projektai turėtų būti gyvybingi, kad uh, jų parengimo etapas būtų pakankamai brandus ir pažangus, tačiau turime suvokti, kad bus sudėtinga įrodyti tų projektų tinkamumą, jeigu jie bus parengti per gerai, jeigu jiems finansavimą būtų galima gauti iš finansų rinkų. Taigi, jeigu uh, mes nesugebėsime įrodyti, kad mūsų atrinkti projektai negalėjo būti finansuojami e, finansų rinkų lėšomis, tuomet nelabai galėsime pagrysti e, savo skirimo jiems finansavimo iš obligacijų. Kalbant apie tai, kad finansavimas e, tokioms priemonėms kaip infrastruktūros tinklų sujungimui, kitiems panašus pobūdžio projektams reikia paminėti informacinių technologijų sritį, skaitmeninių technologijų sritį. Akivaizdu, kad šioje srityje taryba nori labiausiai priboti finansavimą, todėl privalome įrodyti valstybėms narėms, kurių nemažai nusiteikusios skeptiškai, kad šios iniciatyvos galėtų būti labai svarbios ir kai kurios reitingų agentūros E, jų pareikšti argumentai yra ypatingai svarus. Taigi, e, kokiu veiksmu turėtume imtis, kad galėtume tą e, skeptiškumą sumažinti, galėtume įtikinti valstybės narės, jog šie projektai yra ypatingai svarbus ir būtini. Komisijos atstovai savo Prašme minėjo, kad yra dvi procedūros susijusios su biudžeto administravimu, tai yra transporto infrastruktūros tinklai ir e, informacijos ryšių technologijos. Kalbant tiek apie energetikos arba informacijų technologijų projektus, kyla rimtų problemų dėl bandomojo etapo projekto gyvendimo turime įrodyti, kad visose trijose sektoriuose transporto, energetikos, informacijų technologijų e, projektai yra gyvybingi, nes vien tik tai e, turėdami patvirtinimus dėl vienos ryties negalėsime įrodyti, kad visose trijose sektoriuose tie projektai būtų gyvybingi ir kad bandomieji etapai būtų gyvybingi. Taigi, kokiu veiksmu reikia imtis siekiant tą užtikrinti. Tokios, tokia būtų mano pirmoji spontaniška reakcija. Dėl bendrų bendrabiavimo sutarimo nuostatų man jokių sunkumų nekyla, tačiau <clears throat> manau, kad ypač svarbu, kad būtų apriektos trys mano minėtos sritis ir pabrėžiama bandomojo projekto etapo svarba visuomeniai. An dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, dėkoju už pristatymą. Man atrodo, kad tie klausimai, argumentai, kurių išklausiau, atspindi ir tai, ką sakė ponas Joranas Fermas, nes labai svarbu, kad tos projektinės obligacijos būtų kažkas naujo, ko negali suteikti rinka. galbūt ir neturėčiau to sakyti, bet paprastai daromas jums tikrai didžiulis spaudimas, kad jūs viską atliktumėte laiku. Na ir laikas čia yra aktualiausia problema. Man kaip politikiai, aš manau, kad čia svarbiausia, kad viskas būtų padaryta teisingai. Taigi, būtent tą jums labiausiai norėčiau šiandien akcentuoti nors galbūt tai reikš, kad vis tiek vilkinimų nebus išvengta. Vienas dalykas nustebino, jūs minėjote keletą projektų, kurių, kurie dabar bandomojoje fazėje, kuriuos atkreipiau dėmesį. Namuose Pas mane teigiama, kad reikia visur kloti asfaltą ir aš tikrai irgi noriu kuo daugiau gerų kelių. Tačiau sąraše čia matau, kad čia yra ir minimi tik greitkeliai. Taigi, man atrodo, kad galbūt daugiau reiktų investuoti į geležinkelių bėgius, kur, pavyzdžiui, finansavimas iš rinkos yra sudėtingesnis. Taip pat vėjo jėgainis ir panašiai. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate būtent kuriuos projektus sudėtingiausia finansuoti iš rinkos lėšų, nes kalbant apie greitkelius, tai mes tikrai matome valstybėse narėse, kad greitkeliai yra tiesiami ir yra užtikrinamas e, tas finansavimas iš rinkos. Taigi man atrodo, kad svarbiausia, kad būtų, su, kad ši nauja priemonė suteiktų tai, ko nesuteikia rinka. ir kad jūs, jums, jūs turėtumėte pakankamai laiko e, tai naujai priemonė gyvendinti. Dominik Rykį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu tam, ką sakė Ana, Ana dėl projektų kokybės ir jų įvairovės. Aš norėčiau užduoti klausimą ir banko ir komisijos atstovams dėl bandomųjų projektų, kurie bus įgyvendinti 14 metų pabaigos ir jie bus įvertinti. Ir kai bus e, suspenduojami, suspenduojamos e, projektinės obligacijos, tuo momentu teoriškai naujoje finansinėje programoje yra numatyta atitinkamos priemonės. Taigi aš norėčiau paklausti, kas vyks po to, kai baigs kai bus įgyvendinti bandomieji projektai, kai jie bus įvertinti, ar tuomet komisija ir bankas imsis kažkokiu tai tolesnių veiksmų, kiek truks tas vertinimas ir kaip tas vertinimas bus, e, kaip jį bus atsižvelgta ir kokios procedūros bus pritaikytos, e, kad būtų įtraukta ir įtrauks ir parlamentas ir taryba kaip valstybės narės matome, kad dar nelabai e, pasitikė tą priemonę ir įdomu, kaip bus po 14 metų pabaigos, kai bus atliek, atliktas vertinimas, kai baigsis e, bandomieji projektai, nes man atrodo, po to, kai bus įgyvendinti bandomieji projektai, neturėsime priemonių įgyvendinti tolesnės, tolesnius projektus. Ir kiek bus įsiklausyta ir į parlamento nuomonę dėl to, šios finansinės priemonės. Na ir dar vienas klausimas susijęs su sverto efektu. Esant sverto efektui yra bandoma įvertinti e, du elementus ir, tarkim, jeigu projektinė obligacija neduoda sverto efekto arba kita, pavyzdžiui, kito, kito projekto atveju, tarkim, sverto efektas duoda trim, keturiais kartais didesnę gražą. Taigi, ir aišku, yra tokių projektų, kur, nu, tarkim, tas sverto efektas nėra toks didelis. Aišku, viskas priklausys nuo srities, tačiau ar komisija ir bankas pripažins, kad tarkim, vienoje srityje galbūt ta priemonė nepasiteisina, o kitoje srityje ji duoda neblogų rezultatų. Ačiū. Ja, danke sehr. Ich habe jetzt keine weiteren. Labai ačiū. Atrodo, daugiau jau nebuvo norinčių kalbėti, tačiau pasirodo dar ne, Jorana. N kalbėjo, kad yra koncentracija, nemažai greitkelių numatyta. Uh, Noriu e, pasakyti, kad tie planai numatytis turtingiausiams vakarų Europos valstybėms, jungtiniai karalystiai, e, Belgijai. Ir Vokietijai noriu pasiūlyti tuos projektus, ne, ne, tų projektų nesutelkti keliose valstybėse, kurios ir šiaip yra e, pasiturinčios, kaip su geografiniu balansu. Jeigu nėra norinčių kalbėti, taigi dabar uh, gali komisijos ir EIB atstovai pradėti atsakinėti klausimus, ypač į tuos, <clears throat> kurie buvo siejami su tuo, kad pasirenkami tik tai vienokie vienpusiški projektai, kodėl daugiausiai dėmesio skiriama greitkeliams turtingiausiose valstybėse narėse, kas įvyks po to, kai baigsis bandomieji projekto gyvenimo etapai ir e, kokį poveikį darys tie svertai. Prašau. Ačiū. Komisijos vardu norėčiau atsakinėdamas pradėti nuo paskutinio užduoto klausimo. Kai, kas bus daroma etape po eksperimentinio etapo? Atliksime E, tarpinį vertinimą 2013 ir bendras vertinimas bus atliktas 2014. Mes labai atidžiai stebime visą darbą, atsiskaitinėsime ir čia ir bus e, atliekamas išorinis vertinimas, galutinis ir tarpinis. Komisijos pozicija šiuo metu yra tokia turime tęsti projektų obligacijų iniciatyvą kitoje daugiametėje finansavimo programoje. Taigi mes siūlome nuo 2014 pradėti to projekto įgyvendinimą ir galutinis vertinimas, kuris bus patiktas 2014 pabaigoje, turės pakoreguoti įsipareigojimus, kurie bus prisimti ar finansiškai, ar konkretiems sektoriams, atsižvelgiant į analizę, e, padedant tuos projektus ir įvertinę rinkos e, situaciją, nusprendėme, kad būtų nenaudinga, neprotinga, kaip, kaip gerbiamas narys ir minėjo, gyvendinti projektą du metus, vienus, vienerius metus pas, paskui padaryti pertrauką ir paskui vėl iš nuo pradėti. Uh, aš atsakysiu visus jūsų klausimus tik tai kitą tvarką. Ir čia grįžtu prie pirmojo užduoto klausimo dėl būtinybės finansuoti projektus kurių negali finansuoti rinka arba projektus, kurie apima pridėtinę vertę. Pridėtinės vertės koncepcija komisijai yra ypatingai svarbi ir mes primiktinai reikalausime kad tas aspektas egzistuotų, tačiau pridėtinė vertė šiuo atveju yra kitokia nei e, pasitelkiant priemonę, kuomet e, subsidijuojame projektus. E, projektai pasirinkti finansavimui, kaip rodo mūsų analizė, yra projektai, kuriems finansavimo nepakanka iš bankų teikiamų paskolų. Todėl mūsų mm, intervencijos šiais atvejais logika yra tokia. E, dalyvaudami šiuose projektuose mes užtikriname, kad kapitalo rinkose veikiantis investuotojai, draudimo bendrovės, e, investicijų bendrovės būtų pritrauktos ir dalyvautų, nes kitaip jos nedalyvauja. Mes tikimės parengti studijų, analitinių dokumentų, nes bandome pasitakdami projektų obligacijas pritraukti naujų investicijų į infrastruktūros investicijų projektus Europoje. Patys to nefinansuojame. Ir mes užsimame, imamės tokių projektų, tokių užduočių, kurių niekas kitas nesimame. nesima. Mes e, dalyvaujame ten, kur sunku pritraukti lėšas iš privataus sektoriaus, iš bankų. Todėl bandome įtraukti invest, e, draudimo kompanijas, pensijų fondus, investuotojus už Europos ribų labai sunku juos įtikinti, e, dalyvauti, kai pareiškia, kad bus projektas du metus, o paskui vienerius metus nieko negalės jie finansuoti Europoje, o paskui po 2016 pasižiūrėsim, kaip viskas atrodys testinumas tokio pobūdžio seka reiškia, kad investuotojus labai sunku įtikinti, ypač investuotojus, kurie iki šiol nėra investavę į infrastruktūrą Europoje. Įtikinti juos ateiti į Europą ir užpildyti šią spragą. Todėl testinumas čia yra ypač aktualus. Dėl sektorių ir geografinio pasiskirstimo. Komisija mano, kad uh, svarbu apriepti kiek įmanoma didesnį sektorių įvairovę ir užtikrinti kiek įmanoma platesnį geografinį pasiskirstimą. Todėl e, numatomame mūsų, ap, pagal numatomą apmokėjimo struktūrą mes esame sukūrę paskatas, kad būtų apimtas kiek įmanoma didesnis skaičius sektorių ir būtų užtikrinta geografinė įvairovė. Taigi yra paskatų tai užtikrinti. Kita vertus, šiais metais vykdome eksperimentinį etapą ir projektai, kurie bus pasirinkti finansavimui, yra projektai jau pradėti prieš kurį laiką, nes jau vykdyti viešieji pirkimai, atliktos aplinkos saugos, apl, apl, poveikio aplinkai vertinimo studijos. Kaip žinote, infrastruktūros projektai neparengiami per mėnesį. Ir eks, eksperimentinėme etape projektų reigimo laikotarpis jau yra mm, praneštas, pristatytas. Uh, valstybių narių atsakingų institucijų ir, kaip jau sakiau, atšvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, viskas, darbas yra gana sudėtingas, bet, bet mes darome viską siekdami padrasinti ir paskatinti EIB teikti paskatas ir imtis projektų. Galiu pasakyti, kad tikrai mm, tai mus padrasina ir ragina aktyviai dirbti, galite tuo nebejoti. Vienintelis dalykas, ką norėčiau pridurti, porė pono Tomo e, išsamus atsakymą, mes neturėtume pamiršti e, novatoriškojo šio projekto aspekto. Mes bandome sukurti naują e, kapitalo rūšį Europoje. Ir bandome dirbti įtraukdami rinkas su jomis, o ne bandydami konfrontuoti su jomis. Ši priemonė yra sąlygojama paklausos. EIB gali reaguoti tik tai į tuos pasiūlymus, kuriuos gauna. Galime mm, imtis veiksmų tik tai e, parengę atitinkamą finansinę analizę. Ir mes reiksimės projektus, tik įsitikinę, kad mūsų dalyvavimas užtikrins didesnę projekto vertę. Šio eksperimentinio etapo svarba yra štai kokia. Jau egzistuoja institucijos, to, to, tos finansavimo institucijos viską vertina labai atsargiai. Ir todėl manau, kad mūsų tikslas užtikrinti, kad kiek įmanoma greičiau gyventinant tuos projektus mes pademonstruotume, kad pasirinkta technologija veikia, kad aplinka yra palanki, kad visi teisiniai aspektai išspręs, yra išspręsti. Ir manau, kad šiame eksperimentinėme etape, vertinant viską, uh, platesnėme kontekste, manau, susilauksime, turime daryti viską taip, kad paskui sulauktume daug didesnio, intensyvesnio tų finansavimo institucijų susidomėjimo. Prieš užbaigdamas dar noriu pabrėžti, kad pono, ponas Tomas kalbėdamas jau akcentavo svarbiausią dalyką. Mes bandome paskatinti sponsorius viešai sektorių ir mm, finansavimo institucijas. E, pensijų fondus draudimo bendrovės elgtis kitokį, rinktis kitokį elgesio modelį. Ir jeigu dabar pradėsime, jeigu pradėsime dabar gyvendinti keletą projektų ir paskui jums pasakysime, na, palaukit pusantrų metų, kol mes apsispręsime, rinkoje taip viskas nevyksta. Tos e, grupės, kurias sukuria e, to, to, tos įmonės dalyvaujančios tokiuose projektuose, tiesiog nelauks tiek laiko, jos pasirinks kažką kitą veikti. Nu, Labai ačiū. Sistemos iš tiesų yra labai įdomios, ypač turint omenyje, kad e, tokiu būdu būtų sudaroma tam tikra konkurencija finansų rinkoms ir invis, e, draudimų bendrovės pensijų fondai galėtų būti patrauk, e, jiems būtų patrauklu investuoti į šios projektų obligacijas, o ne į kapitalų rinkas, į kurias jie šiuo metu investuoja. Nes visi projektai, kurie svarstomi, yra numatytas jų gyvendinimas per ilgėlesnį laikotarpį. Iš tiesų, jeigu pagalvotume, kiek ilgai užtrunka tarkime, kelių projektų įgyvendinimai, kol išduodami visi leidimai, pateikimi visi vertinimai, tai puikiai galėtume įsivaizduoti, susidaryti bendrai vaizdą. Labai ačiū, kad atvykote. Nepaisant to, kad e, Europos investicijų bankas jaučiasi tiek padrasintas, tiek ir spaudžiamas tam tikrą prasme, vis tiek džiaugiamės, kad atvykote, nes e, ir iš karto sutikote atvykę, atvykti, taigi labai ačiū labai. Ir jeigu šiandien keliausite namo, tai linkiu Jums geros kelionės, o mes dar turime svarstyti kitą darbų tvarkės punktą, suteikti įgaliojimus savo darybininkams. Pradėkime svarstyti šį klausimą nedelsiant ir suteiksiu žodį įžangai An. Labai ačiū. Balsavome dėl biudžeto tvirtimo procedūros gairių pastarąją savaitę. Kaip prisimenate, aišku, dar reikės balsuoti dėl šių gairių plenarnėje sesijoje. O mes savo ruoštų balsavome dėl kai kurių svarbių klausimų, kuriuos reikės svarstyti per trejato darybas su taryba ir tie klausimai susiję su 14 metų biudžetu ir jo sąsajomis su daugiametė finansinė programa, tą minėjo ponas Rikė. <clears throat> Tai yra svarbi prielaida siekiant e, sustarti dėl teisinio pagrindo, kuris būtų taikomas 14 metų biudžete, biudžetui. Apie tai minima ir pranešimo projekte, kuriame kalbama apie nepanaudotas lėšus, apie signavimus mokėjimams, apie mokėjimų perkelimus iš, vienerių, iš vienų metų į kitus ir apie susikaupusius neįvykdytus asignavimus įsipareigojimus, kuomet 14 metais reikės padengti ir apmokėti 13 metų įsipareigojimus ir kartu Taryba bei komisija esame įsteigę darbo grupę, kuri turėtų vertinti, kaip laikui bėgant šis klausimas yra sprendžiamas, procedūrinius aspektus apsvarstyti ir iš tiesų pradėti tikroviškai spręsti šias problemas. Taip pat reikia nepamiršti mūsų politinių prioritetų susijusių su strategija Europa 2020. Taryba taip pat parengė savo gairias, kuriomis siekime skatinti ekonomikos saugimą, tačiau taip pat jose kalbama ir apie asignavimų mažinimus, apie taupimą. Kovo 19 dieną numatytas e, trilogo sustikimas, bet to, kas yra minima mūsų gairėse. Ir svarbiausia klausimai yra nepanaudotos lėšos ir asignavimai mokėjimams, tačiau taip pat reikės svarstyti metinę biudžeto procedūrą. Remiantis pastarųjų kelių metų patirtimi, jie nėra labai teigiamai sprendimai priimami pačią paskutinę minutę, prieš 21 dienai po mūsų balsavimui ir tik tuomet e, taryba yra pasirengusi dėrėtis, taigi reikia, manau, pradėti išsamesnės diskusijas daug anksčiau, prieš priimant galutinį sprendimą ir tą turėtume daryti rengdamiesi trilogo susitikimams, tačiau dėl šių gairių, gairių mes susitarėme, dėl jų bus balsuojama plenarinėje sesijoje, o procedūra yra tokia, kad e, trilogas dėl biudžeto vyks e, maždaug kovo 19 dieną komisija teiks biudžeto projektą balandžio antroje pusėje. Komisija ketina tą padaryti per tą savaitę, per kurią parlamente jokie posėdžiai nevyksta, nepaisant to, kad yra tradicija nusistovėjusių, jog komisija atvyksta į parlamentą, pristato savo biudžeto projektą ir mes galime užduoti savo klausimus, tai komisija turėtų peržiūrėti savo planus ir numatyti kitą biudžeto projekto pateikimo datą, pritaikyta, suderinta su parlamento posėdžių tvarkaraščių pirmininkė. Aš manau, kad komisija jau pagalvoja apie naują pateikimo datą. Alanas jau minėjo kuomet buvo kalbama apie teisinį pagrindą, <clears throat> pagal kurį 2014 metų atskiros biudžeto eilutės turėtų būti rengiamas. Kol kas susiregistravo tik Aida kalbėti, ar dar būtų norinčių? Prašau, Aida. Gracias, muy rápido, porque como decía la señora Jensen, lo que ya hemos aprobado en comisión y que evidentemente. Ačiū labai trumpai. Kaip visi girdėjome, tai jau buvo patvirtinta komitete ir mes jau žinome, kokie yra parlamento prioritetai. Biudžetos rytyje, tačiau dar nežinome, koks bus biudžetas ir apie kokius skaičius eina kalba. Tačiau žinome tiksliai, kaip yra dėl mokėjimų. Žinome, kokie jie bus 13 metais. 16 milijardų eurų yra deficitas ir tą problemą reiks išspręsti. Aišku, problemos nespręsime šiais metais, viskas bus perkelta į 14 metus, tai bus jau daugmetės finansinės programos dalis. Dėl bendrųjų gairių visos politinės frakcijos susitarė ir tada žiūrėsime, koks bus pirmasis mūsų posėdis kovo mėnesį ir kaip bus toliau. Dominik. Dominikas, turiu klausimą. Atsižvelgiant į tai, kad komisija pristatė nei šiokį, nei tokį biudžeto projektą, kaip dabar vyks tas trilogo posėdis kovo mėnesį ir panašiai. Nes parlamente dėl daugelio dalykų kaip yra sutarima, bet man labai aišku, apie ką kalbėsime, e, apie ką diskutuosime su komisija. Prastoje biudžeto tvirtimo procedūra, pirmasis trilogo sustikimas su pirmininkaujančia šalimi vyksta dar prieš pateikiant biudžeto projektą. Tokie sustikimai visuomet vykdavo. Jų metu yra pristatomi pranešėjų darybiniai įgaliojimai, pristatomas gairės, taryba, tarybos atstovai priima viską domen ir pažada su mumis bendradarbiauti, o po to elgesi kaip tinkami taip viskas vykdavo iki šiol, tačiau kas žino, galbūt viskas pasikeis. Aš e, iš prigimties esu optimistė, taigi galbūt e, ir tarybas sugebės parengti kokius pagrindinius principus, prioritetus ar dar kažką tai svarstyti šias nuostatas kartu su mumis, nes taryba turi spręsti tą pačią problemą, taryba taip pat negali prognozuoti, koks bus komisijos rengiamas biudžeto projektas. Gali įvertinti tą projektą taryba lygiai taip pat kaip ir mes. Ir vieninteliai, kurie gali šiek tiek daugiau informacijos turėti, yra komisijos atstovai, nors jie tvirtina, kad taip pat nieko nežino. Taigi, Žiūrėsime, kokia bus padėtis, tačiau galbūt komisijos atstovai galėtų jau mums e, kaip nors užsiminti apie tai, kada galėtume tikėtis biudžeto projekto. Papildant, dar noriu paminėti ir patarti komisijai galbūt pirmiausiai nesukti savo galvos dėl teisinio pagrindo, o pasirinkti dabar turimus teisinius pagrindus, nes galų gale, jeigu nepavyks anksti susitarti dėl daugiametės finansinės programos su taryba, tuomet turės būti pratestas teisinio pagrindo galiojimo laikotarpis, o komisija, jeigu nenori pateikti biudžeto projektų kitais metais ir dar vėliau, tai gali apsitai jokio teisinio pagrindo neturėti. Čia, ponė pirminkė, keletas pastabų. Pirmiausia, norėčiau patvirtinti, kad teisingai suprantate, kodėl tas trilogas vyks dar prieš pristatant biudžeto projektą komisijai. Idėja ta, kad parlamentas ir taryba patvirtina gairės orientyrus 14 metų biudžetui. Komisija juos atsižvelgia, rengiant savo biudžeto projektą. Taigi tai, kad jau iš anksto yra pasikeičiama nuomonėmis, dvi biudžeto institucijos uh, kartais sustarė dar tam tikrų dalykų, dėl kitų pozicijos išsiskiria, bet tai jau yra irgi puikios gairės komisijai rengiant e, biudžeto projektą. Antras dalykas. Tai taip pat yra galimybė pristatyti metinės biudžeto procedūros e, planus, kaip viskas vyks laikė kad institucijos atitinkamai pasirenktų, taip e, galima geriau prognozuoti procesus e, kiekvienai dėrybiniai šaliai prieš sutaikymo procedūrą. Dabar, kai kaip komisija rengia biudžeto projektą, yra sutartyje numatytas aiškus kalendorius, kokia yra maksimal, koks yra maksimalus terminas, iki kada komisija turi pristatyti biudžetą ir, aišku, to termino komisija laikysis. Ir šalia to oficialaus kalendoriaus yra ir realybė, būtent, kad komisija kur kas anksčiau pasiūlo savo biudžeto projektą, nenumatytą terminę. E, dabar, esant e, dabartiniai situacijai, galbūt keliomis savaitėmis komisija vėluos pristatant biudžeto projektą, nei, nei būdavo anksčiau, galbūt bandys pasverti įvairius elementus. Taip pat negalime pamiršti, kad yra bendra tarybos pozicija, vienbalsiai patvirtinta dėl finansinės programos, į ją reikia atsižvelgti. Ir taip pat vyksta dabar dėrybos dėl jos, taigi jo, reikia į rytais išvelgti rengiant biudžeto projektą, taigi tie terminai, kurie yra numatyti sutartyje, tikrai komisija jų tai tikrai laikysis. Nu, nepažįs, dėkoju. 1. september. Jei tik rugsėjo pirmą dieną bus pateiktas biudžeto projektas, tai net ir pratesus teisinio pagrindo galiojimo laikotarpį laiko tikrai liks nedaug Tačiau manau, kad e, galbūt palaukime ir pažiūrėkime, kaip viskas e, rutuliuosis, nes e, mes čia tikrai labai plonų ledų keliaujame ir ant to ledo galbūt reikėtų šiek tiek druskos paberti tam, kad nepaslystume veidami. Jeigu daugiau nėra norinčiųjų kalbėti ir jeigu pranešėja jau yra baigusi kitus savo pokalbius, ten galėtume perėti prie mūsų pastatų politikos, tai yra paskutinio darbo atvarkės punktų. Po ilgų diskusijų apie darybinius įgaliojimus, daugiametę finansinę programą, dabar galėtume apie paprastesnius dalykus pakalbėti. Turime du pastatus, kurie, kurių likimą reikia apsvarstyti. Tai yra toks pirmas laikinasis pastatas Kvermijus juo reikėtų e, pasinaudoti per perinamą laikotarpį, kadangi vis daugiau atsiranda pastatų, kuriuos būtina remontuoti ir juose dirbantis asmenys turi būti perkelti kitur. Taip pat e, nusprendėme per būsimąją kadenciją sudaryti parlamentarams geresnės darbo sąlygas. Frakcijos turės priimti atitinkamus sprendimus, tačiau nuo 2014 metų naujos kadencijos pradžios reikės tam papildomų, papildomų erdvių, o naujas Trebel pastatas e, pradėti naudojamas tik tai 17 metais. Taigi dėl šių priežasčių e, Kvirmijus 8 e, adresų esantis pastatas yra mums reikalingas ir mes galime iš pastatą išsinuomoti daug geresnėmis sąlygomis, nei anksčiau tą darė komisija, nes nuomos kaina mums siūlomos yra e, nuomos kaina daug žemesnė, mažesnė nei anksčiau ją mokėjo komisija. Tai yra 750 tūkstančių kvadratinių metrų 38 tūkstančiai yra viršuje kvadratinių metrų, lik, likusi dalis yra po žeme, skirta automobilių parkavimui, dviračiams, archyvui, kitoms reikmėms. Mes sudarėme 12 metų nuomos e, sutartį. Laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo 14 metų. Aš nekalbėsiu apie tai, kiek nuoma bus indeksuojama kiekvienais metais, tačiau maždaug vidutiniškai nuoma kainuos nuo 2014 metų 7,6 milijonus eurų. Iš pradžių ta nuoma turėjo siekti 9,2 milijonų eurų, tačiau kadangi nuomos laikotarpis pailgėjo, tuomet mes gavome galimybę mokėti mažesnę nuomą. Už kvadratinį metrą mokėsime nuo 260 iki 300 eurų. E, priklausomai nuo skaičiavimo metodo mes galime teikti, kad e, ta kaina, kurią mes mokėsime už nuomą, yra daug konkurencingesnė nei aplinkinių pastatų kaina. Kodėl pasirinkome uzufrukto nuomos sutartį, siekdami stupyti papildomų išlaidų, tą padarėme ir 12 metų nuomos trukmės sutartis mums yra taip pat daug priimtinesnė, nes tokiu būdu mes galėtume e, stopyti papildomų išlaidų e, e, įvairioms lėšoms, kurios skirtos remontui ir priežiūrai, infrastruktūrai. visuomenė nuomonės ne, nerenkti dėl e, šio projekto. Visi sudarėme, kad nuomonės neturime dėl šio pasiūlymo. <laughs> Tiksliau, nuomonę turime, tačiau jos viešai neskelbsime, sako pirmininkė. Mūsų nuomonė yra tokia, kad e, pastatas yra visiškai tvarkingas ir galime jį nuomotis, nes e, šiaip jau nuomonės yra teikiamos tik tuo atveju, jeigu kas nors yra negerai. Tačiau turime dėl e, kitų pastatų šiek tiek pasidaryti ir aktualiausią informaciją gausime artimiausių metų. Ačiū, ponė pranešėja, pastatų politikos pirmininkė, sako posėdžio pirmininkė. Apsvarstame visus darbo tvarkės klausimus, kol visi išpuls pro duris, noriu pranešti, kad kitą pirmadienį vyks biudžeto komiteto posėdis. Ir po e, biudžeto komiteto posėdžio turėtų vykti koordinatorių posėdis, tačiau ką tik nusprendėme, kad taip greitai kito koordinatorių posėdžio renkti nereikia. E, pakaks surenkti šį posėdį per Strasbūro savaitę pirmadienį. Linkiu visiems ramaus vakarų ir sustiksime kitą pirmadienį 15 val.